je pense. <laughs> Et nous allons reprendre euh, les travaux de la commission. Mes pradėsime mūsų komiteto darbą ir pirmininkausiu prancūziškai. Pirmiausia, pristatysime vertimus, kurie vyks į 20 vieną kalbą, taip pat yra internetinė transliacija, taip pat e, Envy sekretoriato atstovai dalyvauja kartu su mumis posėdėje. Dar trumpa informacija dėl Europos semestro. Žinote, kad e, Europos komisija dabar veda dėrybas dėl semestro ir vienas iš svarbių užduočių yra na, komisijai patvirtinti tą semestro programą ir mes, kaip komitetas, esame labai įsitraukę į šį darbą. Vasario 18-19 e, yra speciali konferencija ir labai kviečiu vasario 19 įsitraukti į e, tą diskusiją ir pakalbėti apie Europos semestro žalinimą, apie įvairius būdus. Labai svarbu, kad įvairios e, frakcijos įsitrauktų į darbą ir dalyvautų tose diskusijose. Dar trumpai dėl e, sveikatos apsaugos darbo grupės. Jos pirmasis susitikimas vyks rytoj nuo pusės pirmos iki antros. Kviečiu dalyvauti šiame pirmajame posėdyje ir tema kova su vėžiu bei Europos komisijos bei e, Europos parlamento naujasis veiksmų planas kovai su vėžiu. Taip pat norėjau Jums priminti, kad jūs nepamirštumėte savo balsavimo kortelių rytoj atsinešti, nes balsavimas numatytas pusė trijų. Toliau, gruodžio 16 ir sausio 20 ir 21 posėdžio protokolo tvirtinimas. Jeigu nieks neprieštaraujate, juos tvirtiname. Ir dabar pereikime prie bendrosios diskusijos, tai yra keitimasis nuomonėmis su komisijos atstovu dėl vandens pagrindų direktyvos. Ir dabar Veronikai Manfredi suteiksime žodį, kuri yra generalinio direktorato atstovė. Prašom. Dėkoju pirmininkai. Labadiena kolegos ir aš dabar kalbėsiu jums leidus angliškai. Kaip ten bebūtų, Europos komisija vis tiek kaip pagrindinė kalba yra anglų kalba ir dėl to aš taip ir kalbėsiu. Man malonu dabar pristatyti vandens pagrindų direktyvos peržiūros rezultatus, o tai yra vienas iš esminių teisės aktų, kuris reglamentuoja tai, kaip mes valdome e, paviršinius vandenis Europos Sąjungoje. Aš pristatysiu ir PowerPoint'o skaidrės, tikiuosi, kad jos veiks. Tik tai norėjau pasakyti, kad šitas tyrimas susijęs ne tik su vandens pagrindų direktyva, kuri yra viena iš didžiausių teisės aktų ES, bet taip pat ir atlikome analizę ir tokiams dukteriniams teisėms aktams, tai yra aplinkos kokybės standartų direktyvos peržiūra, irgi vienas iš esminių teisės aktų, kuris atspindi cheminę vandens sudėtį, taršą, o taip pat ir e, požeminio vandens direktyvos peržiūrą. Nes bet kokiu atveju gerimas vanduo yra iš požeminio vandens. Tai ir atspindi tiek kiekybinį, tiek kokybinį ES vandens būvį būklę. Tai apima didelį ES teritorijos dalį ir mes taip pat peržiūrime ir potvinių direktyvą, kuri įgyja vis daugiau reikšmės šiame klimato kaitos kontekste. Mm, turime pastebėti, kad mes taip pat e, peržiūrėsime ir e, vandens nuotekų direktyvą, miesto nuotekų valymo direktyvą. Bet tai biški vėliau. Pirmiausia, pakalbėkime apie pirmąją direktyvą, tai yra vandens pagrindų direktyva ir jos peržiūra. Šiek tiek paskubėjau su skaidrėmis, grįžtu, labai atsiprašau. Noriu pabrėžti, kad atlikdami geresnio reglamentavimo uh, principu besirimančią analizę mes bandėme surinkti visą turimą informaciją. Ir dėl to noriu pabrėžti, kad jis buvo atliktas 18 e, Liepą Europos aplinkos agentūros situacijos peržiūrėjimas, pranešimas, kuris na, atsižvelgia į klimato kaitos pokyčius, temperatūros didėjimą. Taip pat audito rūmų ataskaita atlikta 18 metais. Taip pat e, noriu pabrėžti, kad e, šita peržiūra yra viena iš nes vyko ir viešusios diskusijos dar 19 metais, kurios praktiškai mums e, leido surinkti apie 370 tūkstančių atsakymų į, į įvairias užklausas. Jas pateikė aplinkosaugos nevyriausybinės organizacijos ir tai tik tai rodo, kad visi išreiškė savo susidomėjimą. Tai įvairios e, organizacijos, mes gavome irgi nemažai ir jų parengtų dokumentų, dėl to ta kon, vieša konsultacija, galima sakyti, surinko labai daug to grįžtamo ryšio iš piliečių, pilietinės visuomenės. Tai noriu Jums pabrėžti, kad pagrindinės mūsų išvados, kurių mes prieėmė toje peržiūrėje, susijusios su tokiais dalykais šio teisės akto, kuris buvo patvirtintas 2000 metais sėkmė susijusi su tuo, kad visoje Europoje buvo įdėktas tam tikras valdymas, valdymo struktūra m, mm, prižiūrėti vandens telkinius. Ir noriu pastebėti, kad 60 procentų e, upių teka per kelias valstybės Ir vandens pagrindų direktyvos tikslas ir yra sukurti tą sistemą, leidžiančią valstybėms bendradarbiauti, sėkmingai bendradarbiauti tarpusavyje ir valdyti vandens reikalus, klausimus. Kita išvada yra ta, kad įgyvendinant šį teisės aktą susidurta ir su problemomis. Dar 2000-aisiais valstybė sutiko, kad norint užtikrinti iki 15 metų gerą vandens būklę pagal ketvirtąjį šio e, teisės akto teisę buvo užsibriešta iki 2007 metų pasiekti tą tikslą. Ir dabar susidūrėme su būtent struktūrinėmis problemomis valstybėse narėse, nes tiesiog stigo lėšų įgyvendinti šį teisės aktą tam tikrų vandens išteklių atkūrimo aktų e, priemonių įgyvendinimui. Ir taip pat kita problema, kad vandens ryties tikslai dar nėra pakankamai įtraukti į kitas sektorinės politikas, kaip pavyzdžiui, sanglaudos politikoje identifikuojama tam tikrų vandens elementų, energetikos politikoje ir net ir transporto politikoje yra tokių užuomasgų. Bet kai kalbame apie potvinio direktyvą, tai prieėmė išvados, kad tai dabar yra tik tai artėjama prie pirmojo įgyvendinimo ciklo pabaigos ir labai sunku daryti kažkokias išvadas ar teisės aktas tinkamas, tačiau jau dabar galime konstatuoti, kad valstybėms tai neša akivaizdžios naudos, jos priverstos renkti kovos su potviniais planus, bent jau tose vietose, kuriuose potvinių rizika egzistuoja. Ir komisija tuo pat metu 19 metais atliko įsame analizę toms antrinėms e, šalių upėms pagal vandens pagrindų direktyvą ir, žinoma, toms pagrindinėms vietoms, kuriuose yra ta rizika. Ir pateikė valstybėms narėms labai daug rekomendacijų. Kalbant apie potvinius, mes įsitikiname, kad valstybės narės pakankamai teikia ir turi vėja duomenų apie tai, kaip valdyti potvinius ir kaip tą informaciją teikti plačiau. Tai mes pamėginome na, sugrupuoti tą visą informaciją į tuos ar taip stulpelius, kuriuos čia matote, dėl to, ką dar reikia padaryti ir ką mes jau išmokome, sužinojome. Taigi pirmiausia, įsitikinome, kad direktyva yra pažangi, bet ta pažanga yra lėtesnė nei kad buvo manyta. Rezultatai yra. Ir dar pabrėžčiau, kad direktyva įgyvendinti principą, pagal kurį įmanoma rasti tam tikrų sinergijų tarp esančių vandens telkinių ir negana to mes galime keistis informaciją, turimą informaciją apie padėtį. O tai yra labai svarbu, jeigu, pavyzdžiui, yra vandens užterštumo atvejai ir, sakykime, tarša gyvsidabriu. Dar kai kur yra pakankamai ryški ir tai nėra geros būklės požymis. Mes taip pat prieėmė išvados, kad direktyva yra pakankamai e, na, griežta, bet ir yra ir lankstumo. Tai yra tų sinergijų, kurias galima rasti su klimato kaitos elementais, bet vandens, upių vandens valdysenos uh, sistema yra sukurta taip, kad e, ne tik kiekybiškai ir kokybiškai būtų vertinama vandens būklė, bet ir būtų ieškoma sinergijų su klimato kaita. Kitas dalykas yra nauji teršalai, tai yra farmacijos pramonė ar mikroplastikas. Direktyva jau tikrai įsibėgėjo, įgyvendinimas jau uh, vyksta ir paskutinė data ją perkelti yra 27 metai. Ir dabar rengiami tre, jau trečiasis e, upių valdymo, vandens valdymo etapas, planai. Kol kas rezultatų dar didelių nėra, bet e, apie 50 procentų upių vandens jau yra mm, tenkinantis, tenkinantis vanduo tenkina kokybę. Taip pat svarbu tarp valstybių bendradarbiauti. Akivaizdu, kad cheminių medžiagų srityje dar reikia pasitemti, nes aplinkosaugos saugos kokybės standartų direktyva išvardina net tam tikrus prioritetus ir toksinės medžiagas, kurias privalu stebėti, registruoti vandenyje. Ir labai aiškiai yra identifikuojamas cheminių medžiagų mišinio poveikis. Taigi tų dukterinių direktyvų priedų keitimo galimybė yra atvira ir jinai egzistuoja, bet e, teisinis procesas yra pakankamai sunkus, ilgas ir dėl to mes negalime taip greitai atnaujinti to sąrašo. Kaip jau sakiau, vandens tikslų integravimas į žemės ūkį, energetiką, transportą yra vykstantis procesas, kai ko trūksta ir atkreipiu jūsų dėmesį tai, kad kol kas labai lietai gyvendimas vandens pagrindų direktyvos devintasis straipsnis ir ypač principas, kad kiekviena valstybė narė <clears throat> apima savo analizę ir e, šeimos ūkių ir žemės ūkio vandens naudojimą ir dėja to principo ne visos valstybės laikosi. Ir Tai reiškia, kad e, dar reikėtų sustiprinti šioje vietoje valstybių narių įgyvendinimą. Žinoma, šiandieną dar mes negalime pasinaudoti visomis priemonėmis, pavyzdžiui, dirbtinio intelektų, duomenų rinkimų ir kitais dalykais. Taigi tiek būtų trumpai. Ačiū pirmininkė. Dėkoju. Taigi dabar pasisakymų laikas. Kristo Hansen iš EPP. Mani Vais. Iš socialistų nieko nematau. Renew Enrika Müller. Iš žaliųjų Jason Giggles. Auken taip pat. Ir GUE frakcijos vardu Malin Bjork. Ir jūs pati. Taigi, prašome, pradėkime nuo Kristof Hansen. Dėkoju, pir, ponė pirmininkė, dėkoju taip pat ir poniai Manfredi už tai, kad išsamei m, mm, pristatė šią temą. ES vandens ištekliai patiria e, spaudimą, visi e, su tuo sutinkame dėl įvairių veiksnių, kaip e, gyventojų augimo, urbanizacijos, klimato kaitos ir panašiai. Dabar baigus tinkamumo patikrinimą ir perinant prie naujo valdymo ciklo, valstybės narės kaip tik ir ruošia trečiuosius savo upių baseinų valdymo planus. Pone Manfredė apie tai kalbėjo. Jie turėtų būti baigti 2021 m. pabaigoje. Taigi, ką komisija daro užtikrindama, kad e, bus teisinis aiškumas dėl to, kad tie planai būtų pakankamai ambicingi. Ir antrasis klausimas e, įvairios suinteresuotos šalis, įskaitant NVO ir verslo atstovus, ragina komisiją išlaikyti tą ambicijų lygį E, susijusi su e, vandens pagrindų direktyva, nes bijomasi, kad valstybės narės galbūt šiek tiek e, nuleista kartelę. Taigi, atsižvelgiant į žalį kursą, dėl kokių priežasčių komisija nusprendė iš naujo pradėti svarstyti vandens pagrindų direktyvą ir kokį grafiką yra numačiusi. Dėkuoju. E, nėra e, socialistų frakcijos vardu norinčio kalbėti žmogaus, taigi Renew e, Enrika Müller. Fitness. Pone Manfridi, kalbant apie e, tinkamą patikrinimą ir kalbant apie pagrindų direktyvą, yra numatyti pagrindiniai tikslai, kuriuose sakoma, kad dabartinės direktyvos yra e, nepakankama, kad integruotų kitas politikas, tarp jų ir žemės ūkio politika. Ir e, dabartinėme naujame politikos pasiūlyme komisija pasiūlė keletą pakeitimų, pavyzdžiui, dėl vandens telkinių pagerinimo ir taip pat dėl kitų rodiklių. Ar Ar komisija mano, kad tie pasiūlymai jau yra pakankami ir jeigu ne, kaip galima mums uh, užtikrinti sėkmę, kad padarytas uh, spaudimas e, BŽUP procesui toliau nebūtų apsunkinamas. Ir taip pat kalbant apie komunalinių atliekų nuotekų direktyvos. Ar, ar už, tenka viso to, kad mes pašalintume ateities iššūkius, tai yra ar teisingai yra ir aiškiai yra apibriežti, apibriežti nauji taršo šaltiniai, kaip pavyzdžiui vaistai. Aš kalbu apie ang, aktyviosios anglės filtrus ir visus kitus dalykus, ar jie yra numatyti. Taip pat ar komisija E, mato galimybę į šitą tikslą e, įtraukiant mažas valdybės įmonės, e, jas palaikyti. Ačiū. Okay. For the Greens, Margaret Auken. Margaret Auken, žalios, žalių frakcijos vardu. Na, visų pirma, dėkoju komisijos atstoviai už tai, kad taip išsamei pristatė šį klausimą. Ir mes iš esmės manome, kad ši direktyva yra gera direktyva. Ji yra labai svarbi. Uh, Ir ji buvo jau atidėta kelis kartus dėl įgyvendinimo trūkumo ir galbūt ir todėl, kad komisija e, E, buvo linkusi nusileisti valstybėms narėms, e, priimdavo jų išsisukinėjimus, pasiteisinimus, pavyzdžiui, Danijos ir e, tuo metu atsirasdavo vis dar kitų pasiteisinimų, kodėl neįgyvendinama ši direktyva. Taip praėjo metų metai. Tikiuosi, kad dabar ne tik, kad laikysitės 27 metų tikslo, bet ir nepradėsi iš naujo jo svarstyti. Uh jūsų pristatymę to neišgirdau, bet man atrodo, kad ten turėjo būti patikinimas, kad nepradėsite iš naujo jo svarstyti, nes vėl prasidės lobistų veikla. Taip pat e, neišgirdau nieko apie cheminės medžiagas. Ar galima e, jų klausimą išspręsti, nepradėjus iš naujo svarstyti direktyvos? Taip pat tikiuosi, kad jeigu jūs Jis įtrauksite į medžiagų grupės, užuot palikę at, šį klausimą atskirą, tuomet e, viskas lengviau išsispręstų. Ir prašau jūsų nepradėti iš naujo svarstyti direktyvos ir būti šiek tiek griežtesniais su valstybėmis narėmis, jeigu jos bandytų vėl vengti jos įgyvendinimo. Iš pradžių buvo numatyta, kad ji jau turėjo būti įgyvendinta 2015 metais, taigi situacija tikrai nėra gera. Ir gali būti, kad žmonės pareikalaus jūsų atsižvelgti ir į įgyvendinimo kaštus. Jeigu mes ir toliau ją atidėliosime, tuomet tie kaštai dar padidės. Nes kuo daugiau dėlsime, tuo daugiau su, su duo didesnė taršos problema reikės susitvarkyti. Dabar guoja vardu Malin Bjork. Dėkoju. Man atrodo, kad labai aišku, jog ši direktyva yra be galo svarbi e, įvairiems asmenims, taip pat ir pačiai komisijai. E, susilaukė didelio e, susidomėjimo ir iš piliečių šis klausimas, kurie išreiškė savo nuomonę ir nerimą dėl šios direktyvos įgyvendinimo. Kaip pastebėjote, aš kalbu švediškai. Taigi, manau, kad mūsų piliečiai iš tikrųjų yra suinteresuoti iš komisijos sulaukti aiškaus atsakymo. Kaip ir ankstesnė kalbėtoja minėjo, noriu paklausti, kadagi komisija patvirtins, kad nepradės iš naujo svarstyti šios direktyvos. To tikisi ne tik piliečiai, bet ir visos, manau, kad visos valstybės narės turi e, išgirsti aišku signalą, nes kaipgi kitaip pasieksime e, tą 2021 metų tikslą. Negalima dar atidėlioti to tikslo reikia nustatyti 2027 metus kaip galutinius metus. Ir kaip ir buvo minėta pranešime, e, svarbus yra ne tik, problemų sukelia ne tik teisinis tekstas, bet yra ir kitų aspektų susijusių su įgyvendinimu ir organizacija. Taip pat atkreipsiu dėmesį, kad pramonės atstovai, lobistai, taip pat ūkininkai, taip pat pramonės atstovai ir kiti e, daro spaudimą, norėdami susilpninti šio teisės akto įvairias dalis, bet man atrodo, kad žinutė turi būti labai aiškiai. Mūsų piliečiai aiškiai pasakė, kad nori, jog ši direktyva būtų įgyvendinta ir nereikia leisti toliau elgtis taip, kaip elgiamės iki šiol. Ar komisija gali mus patikinti, kad nebus naujų teisės aktų, kad bus laikomasi numatyto tvarkaraščio ir, man atrodo, reikia užtikrinti, kad direktyva išliktų 50 procentų direktyvos e, sudaro išimtis ir man atrodo, kad visa tai yra labai svarbu, norint tinkamai ją įgyvendinti. Aš noriu, kad ši direktyva būtų įgyvendinta, taip pat noriu, kad būtų didesnis aiškumas įneštas. Benevais iš EPP. Dėkoju. Jeigu mes ieškome įvairiausių idėjų ir argumentų, kodėl turėtume iš naujo pradėti svarstyti direktyvą, galbūt Europos žalėsis kursas ir nebūtų tokia bloga galimybė. Nes kiek aš sužinojau, arba galbūt jūs papildysite, direktyvose nekalbama apie energijos e, e, veiksmingumą. Aišku, kyla problemų su įgyvendinimu ir aš pritariu tam nerimui, kuris buvo išsakytas šiame susitikime, tačiau e, tai susiję su įgyvendinimu. Tačiau Tačiau galima iš naujo pažvelgti į šias direktyvas, ieškant energetinio efektyvumo potencialo. Bet uh, Dabar žinome kaip faktą, kad kalbėtoja perėjo prie danų kalbos. Kai vanduo valomas nuotekų valymo įrenginiuose, tuomet iš to galima gauti ir energijos. Su naujausiamis technologijomis tai yra įmanoma. Ir vienas iš argumentų kodėl reikėtų pradėti svarstyti iš naujo šią direktyvą, būtų ne tik tai, kad būtų sustiprinta tai, ką jau turime šioje direktyvoje, tačiau ir tai, kad užtikrintume, jog energija išgaunama uh, E, valant nuotekas e, taptų Europos žaliojo kurso dalimi. Taigi tai būtų viena iš priežasčių, kodėl reikėtų e, pradėti iš naujo svarstyti direktyvą ir užtikrinti, kad energija esanti gaunama valymo proceso metu būtų panaudojama ir išlaisvinama. Danijoje lankiausi kaip tik šį savaitgalį, tai primiršau anglų kalbą. Atsakymą sulauksite po to, po, po klausimų sesijos. Net jei ir nebus atsakymo, tuomet jums bus suteiktas žodis vėl. Dabar Sven Gigolds. Europoje mes turime labai griežtas taisyklės ir dėl mūsų e, gruntinio vandens apsaugos ir geriamojo vandens ir e, nepaisant to komisijos e, patikrinimas parodė, kad daugiau kaip pusė visų paviršinių vandenų nėra geros ekologinės būklės. Ir praėjusią, už, praėjus, už praeitą savaitę komisija Vokietijoje E, rado kelią, e, e, dėl, dėl Vokietijos atžvilgių už praeitą savaitę pateikė pažeidimo procedūrą dėl grūdinio vandens. Ir tai rodo, kad tai, kas buvo nustatyta prieš 20 metų, jau dabar yra aišku, kad netgi iki 2027 metų nebus patenkintos šios taisyklės. Gera ekologinė būklė buvo numatyta iki 2015 metų ir buvo numatytų išimčių ir prailginimų terminų. Tačiau, ką parodė analizė, joje yra trūkumų. Tai yra pačios komisijos darbo būdo nėra nurodyta. Kodėl e, nėra iškeltos e, pažeidimo procedūros prieš kitas valstybės narės, kur irgi yra aišku, kad nebus pasiekti tikslai. O kodėl tik prieš Vokietiją? E, nes yra ten aišku, kad tikrai nebus pasiekti šitie tikslai iki 27 metų ir ta procedūra imta ir pradėta. Ir kurgi yra tos sankcijos prieš tas, kurios buvo vykdomos tos pažeidimo procedūros tam, kad galiausiai visi pritemtų savo savo, savo sąlygas iki to, reikal, e, ko, ko yra reikalama. Ir antra, kaip e, jūs užtikrinsite, kad būtų visi procesai vykdomi greičiau ir atitinkamai būtų taikomos sankcijos, nes be sankcijų 2027 metais mes vėl turėsime pratesti terminus ir sėdėti čia. Ir e, kaip, mes, kaip jūs galite vertinti savo pačių darbo būdą ir kaip jūs galite paspartinti atitinkamus sudarties pažeidimo procesus procesus. E, kreipimas į teismą dėl sutarties pažeidimo e, procesus. Ačiū. Keletas punktų. Pirmiausia, valstybės narės dabar peržiūri ir bebaigiančios yra upių e, baseinų valdymo planus. Ir kai kurie iš jų teisingai pastebėjote, pastebėjote kad mikroplastiko ir farma, farmacijos produktų klausimas lieka aktualus. Tačiau kaip suprantu, aktualus mums ir yra ir vandens stygius. Ir tai aktualu e, daugeliui šio žemino valstybių. Taigi, Kaip komisija numato įtraukti šį e, iššūkį ir jį spręsti ateityje? Antra, viešosios konsultacijos taip pat parodė, kad labai daug kritikuojama visuomenė, e, visuomenė daug e, kritikuoja dėl administracinės naštos ir prašo komisiją supaprastinti pranešimo reikalavimus. Ir galiausiai mūsų, mano klausimas yra susijęs su galimais e, teisiniais veiksmais. 2018 e, metais daugelį valstybių narių komisija e, jau perspėjo apie tai. Ir mano klausimas yra, Ar šis terminas 2027 iki kada reikia pasiekti minimalius ekologinius e, kokybės standartus yra jau e, galutinis, ar jūs galvojate apie atidėjimą, e, turint omenyje, kad jau yra vėluojama su gyvendinimu. Dėkoju. Ačiū, pirmininkė. Dėkui, ponia, už jūsų pristatymą. Kaip sakėte, pagrindų direktyva užkirto kelią vandens būklės blogėjimo Europoje, bet 15 metams susibrieštas tiklas nebuvo pasiektas. 40 procentų e, paviršinių vandenų Europoje nėra didelis e, pasiekimas. Ir suprantu, kad kolegos prašo ne peržiūrėti direktyvos, o tiesiog e, pas, paspausti valstybės, kad jos įgyvendintų e, labiau į direktyvą. Tuo tarpu, kalbant apie požeminius vandenis, tai tikslai čia gerokai geriau įgyvendinami beveik 70 procentų ir, pavyzdžiui, šalinama tarša nitratais, o taip pat ir e, žalingų e, cheminių medžiagų tarša iš pramonės gamyklų ir panašiai. Ir pavyzdžiui, Alzase taršas to kaminu labai kelia mums nerima, nes po 2002 metų gaisro buvo e, peržiūrėta gamyklos e, <clears throat> veikla, bet nepaisant to 40 tūkstančių e, atliekų yra užkasta ir požeminiai vandenys teršiami, tie vandenys teka į Niderlandus ir kitas valstybės. Nelaukiant e, kokių kitų tyrimų rezultatų, privalu užkirsti kelią tolimesniai taršai. Dėl to aš norėjau sužinoti, ar jūs stebite padėtį ir tai, kaip e, gali būti dar labiau užterštas, e, užteršiami požeminiai vandenys. Ir e, norėjau paklausti, ar nemanote, kad pažįstas 111 e, sutarties straipsnis. Dėkoju. Toliau žaliųjų atstovas. Atstovė. E, mes minėjome, kad mūsų ištekliai yra labai svarbus, tačiau labai svarbus yra ir teisės aktai. Ir netgi jeigu jie geri, mums trūksta jų gyvendinimo. Praėjusiu metu gruodžio mėnesį taryba parodė, kad yra sprendžiamas šitas klausimas ir kad planktono buveinė turi būti atstatyta ir valstybės narės taip pat mano, kad labai svarbus, jog upės būtų gyvenamos ir kad labai svarbus būtų vandens tiekimas ir kad E, taip pat, kad jos būtų tinkamos ir laisvalaikiu praleisti. Ir e, svarbu, kad tai nepasikeistų. Mes, e, jeigu galėsime statyti mūsų e, e, gy, e, gyvūnijos. E, natūralias e, buveinės, tai mes atitinkamai galėsime ir E, ir, ir deklaruoti tai. E, matome akivaizdžiai, kad yra labai daug problemų dėl chemikalų užterštumo vandenyse ir e, ar valstybės narės turi kažkokius prioritetinius etapus tam spręsti ir šita tema farmacija yra taip pat dešimtmečius mąstym, svarstoma jau 90-metyje buvo keliama, pavyzdžiui, polifloreto klausimas buvo, e, buvo, buvo keliamas ir kaip jūs spręsite tam tikrų medicininių medžiagų klausimą, nes didelė frakcijos dalis e, nusėda e, paviršyje, negali būti perfiltruojama per vandenis ir uh, taip pat e, e, patenka į žuvų organizmą. Kas bus daroma dėl to? Dėkuoju, Evi For. Ačiū pirmininką, noriu padėkoti poniai iš komisijos ir ačiū už pranešimą. Tikrai kelia daug nerimo tokie dalykai, kai sužinai, kad daugelis valstybių narių paprašė uh, kad būtų atidėtas įgyvendinimo terminas siekiant pasiekti užsibrieštų tikslų paviršinio vandens rytyje. Gaila, kad valstybės narės paprašė net e, pateikė skaičius, kad 90 procentų e, tikslų lieka neįgyvendintų. Neramu ir tai, kad e, gėlo vandens ištekliai kasmet metą mažėja apie 40 procentų, o tai yra, tai kelia riziką daugeliui e, gėlo vandens e, žuvų. Beveik 300 su pusė tūkstančių piliečių pasirašė e, dokumentą reikalaujantį Europos komisijos keisti situaciją todėl, kad direktyva iš tiesų veikia, tačiau yra silpnai įgyvendinima. Dėl to negalime atsitraukti, žengti žingsnį atgal. Atvirkščiai turime ginti direktyvą nuo įvairiausių bandymų ją susilpninti, keisti. Dėl to, kai klausiu komisijos, kokie yra jos akimis prioritetai, kad valstybėse šitą Europos teisės aktų tas, tas rinkinys būtų įgyvendytas, kaip to prašė ir pastebėjo daugelis kolegų. Bet, žinoma, kitas klausimas mano susijęs ir su miestų nuotekų vandens tvarkymo, taip pat ir tarša mikroplastikų. Dėkoju. Ačiū. Suteiksime žodį komisijos atstovai, kuri galės atsakyti visus klausimus. Mums liko maždaug 15 e, minučių ir nelieka laiko diskutuoti apie bio taršą. Tai jeigu po atsakymų liks dar laiko, tai tada žiūrėsime. Prašom, komisijos nariai žodis. Ačiū, pirmininkė. Na, iš tiesų, aš kaip tik ir norėjau apie tai pašnekėti. Aš ne, ne, neparašiau antro pristatymo, nes kitas dalykas jau, žinoma, yra miesto atliekų, vandens nuotekų E, klausimų. Aš pabandysiu apibendrinti pagrindinius klausimus. Jūs visi keliate tokį klausimą, ar komisijai bus aišku, kad e, e, komisija nepradės iš naujo nagrinėti vandens pagrindų direktyvos. Ir vandens pagrindų direktyva yra labai tinkama daugelį sričių, išskyrus keletą, kurias reikia patobulinti. Taigi mes dabar dar esame viduryje diskusijų su mūsų politiniais e, vadovais ir mes neketiname e, sumažinti direktyvos nustatytų standartų. Mes tiesiog vertiname visus variantus atsižvelgdami į Europos žaliai kursą, kuris e, buvo priimtas po to, kai mes e, paskelbėme e, vandens pagrindų direktyvos įvertinimą ir mes dabar galime užtikrinti, jog sieksime tų klimato taršos mažinimo, nulinės taršos tikslų Europoje. Ir mums labai svarbu išklausyti jūsų visų nuomonių. Taip pat mes diskutuojame su taryba. Jūs turbūt žinote, žinote, kad taryba planuoja e, organizuoti orientacinę diskusiją e, per aplinkosaugos e, vadovų tarybą kovo, ministrų tarybą kovo mėnesį ir rezultatus mes paskelbsime ir mes taip pat vertiname visas įmanomas galimybės, kad galėtume užtikrinti, kad pasieksime tai, ką numato žalesis kursas. Atsakysiu į jūsų konkrečius klausimus dėl užtikrinimo, įgyvendinimo ir pažeidimo. E, e, reikia daug ką nuveikti ir nacionaliniu mastu įgyvendinant direktyvą. E, iš tiesų, kai mes apklausėme keletą suinteresuotų asmenų dėl to, ar jie mano, kad dalis sankcijų gali būti suderintos ir su vietinėmis valdžios institucijomis. Tai jos sako, taip tai yra, tačiau daugelis mano, kad e, sankcijos nėra pakankamai proporcingos, atgrasančios ir efektyvios. Man įdomu, kiek e, tokios išvados sutampa su kai kurių parlamentarų pateiktais pavyzdžiais dėl blogų istorijų, dėl blogo įgyvenimą nacionalinių lygmenių. Taigi iš tiesų rezultatas yra toks, kad daugeliu atveju tam tikrų etapų ir kartais per vėlai e, daugelis pažeidimų pasiekia Europos komisiją. Ir tik tais galiu garantuoti, kad komisija toliau lieka užsi, e, pasiryžusi toliau e, stipriai siekti išaiškinti tokius atvejus. Ir be to komisija priėmė vasario mėnesį 19 metų vasario mėnesį e, labai rimtą rekomendaciją visoms valstybėms narėms ir e, tai yra mūsų praktinis būdas, kaip mes galėtume e, nustatyti gairias mūsų veiklai. Ir mes viduje taip pat žiūrime, kokius pažeidimus, kokius trūkumus mes radome per antrąjį svarstymą ir sako, siekiame pašalinti visus struktūrinius trūkumus. Ir tai darydami mes komisijos pažeidimų politikos esame priversti kiekvieną kartą veikti, kai matome, kad valstybės narės turi tam tikrus, vykdo tam tikrus struktūrinius pažeidimus. E, toliau, prieiga prie teisingumo. Tai taip pat atrodo problema e, šioje srityje ir ne visur mes galime pastebėti tokį dinamiškumą aplinkosaugos srityje, aplinkosaugos NVO e, srityje, kad jie galėtų pasinaudoti savo praktinėmis e, teisėmis. Be abejo, šitos e, temos mums visiems labai aktualios ir, e, aktualios ir mes jas aptarinėjame ir horizontaliai. Jos yra susijusios ir su kitais aplinkosaugos teisės aktų um, kitomis rytimis. Dabar ponė Müller klausė apie e, integravimą tarp šio teisės akto ir Europos komisijos pasiūlymo dėl BŽUP. E, galiu pasakyti, kad be abejo mes labai esame patenkinti tuo, kad Europos komisija komisijos pasiūlymas sukūrė e, sąlygotumo sąsają, kalbant apie tai, jog e, ūkininkams turi būti suteikiamos papildomos lėšos ir kad būtų užtikrinami e, vandens pagrindų direktyvos reikalavimai. Mes visi orientuojamės į didesnės ambicijas, kurios numatyto žaliajame kurse ir mes turime mąstyti apie bendrą teisėkurininko išdėstytas mintis. Jie labai aktyviai dalyvavo šiame rengiant šitą dokumentą. Taip pat labai daug komentarų komentarų yra pateikta dėl cheminės taršos. Ir faktas yra tai, kad per e, tinkamumo patikrinimą mes e, nustatėme tokias vietas, kur mes galėtume e, geriau pradėti įvertinti įvairių junginių E, įvairių medžiagų mišinio poveikį vandeniui. Tačiau tuo pačiu metu mes tengiamės spręsti e, taršos prie šaltinio problemą. Ir e, man taip pat labai malonu matyti gerbiamą parlamentarą poną Hansen ir poshagen. Mes visi esame mes tik ką baigėme labai delikačias dėrybas dėl gerimojo vandens. Ir e, kalbant apie PIF ir endokrininius, endokrininės sistemos vykdančios medžiagos, tai ši, manome, kad šioje direktyvoje taip pat yra numatyti kokybiniai faktoriai, kuriuo, kurių reikia laikytis ir taip pat mes labai tikimės, kad tai bus atspindėta kitoje Europos klimato adaptacijos strategijoje. Labai ačiū uždėmesi. Um, Norėčiau pasiūlyti Jums, pirmininkė, kad Jūs galbūt komisijos paprašytumėte tik į tikslius klausimus atsakyti tiksliai. E, dėl PIFAS jų tą e, negavo atsakymą, aš taip pat negavau konkretaus atsakymo dėl priemonių vertinimo. Taigi norėčiau, kad pirmininkas pareikalautų, kad komisija į tikslius klausimus atsakytų tiksliai. Taip pat aš galėčiau pridurti dar ir klausimą dėl Prancūzijos. Prašom. Taigi iš vienos pusės PIFAS yra reglamentuojamas e, geriamo vandens direktyvoje atnaujintoje. Ir taip pat dabar mes kūrėme strategiją dėl e, to, kad PIFA turėtų būti įgyvendinta holistiškiau. Taip pat siekiame įvertinti, ar reikia peržiūrėti aplinkos kokybės standartų direktyvą. Tai yra viena iš dukterinių vandens pagrindų direktyvos direktyvų. Nesu tikra, ar tiksliai supratau, e, kai jūs sakėte, kad komisija turėtų tiksliai įvertinti savo e, priemonės. Ar turite omenyje mūsų priemonės kaip e, sutarčių sergėtojos priemonės? Taip, 2015 Taisiais buvo nustatytas e, laiko grafikas ir buvo numatytos tam tikros prie išlygos. Ir e, aš labai konkrečiai jūsų paklausiau apie pažeidimo e, atvejus, Vera Visa atvejį, taip pat E, buvo Prancūzijos atvejs, tačiau sankcijos ir nebuvo skirtos, taigi laukiu, kada jos bus parskirtos, nes valstybės narės nepaiso šio teisės akto ir todėl noriu sužinoti, kodėl nepradėjote e, pažeidimų bylų. Dėkuoju už jūsų klausimą. Atsakymas būtų štai koks. Mes esame pradėję nemažai pažeidimo bylų Kai kurios iš jų dabar yra mm, Dėl kai kurių iš jų buvo pateikta pagrista nuomonė arba nuomonės e, e, laiškas, kai kurios jau pateko į teisingumo teismą. Aš pasižymiu jūsų pareiškimą, suprantu, kad norite, jog būtume dar aktyvesni, tačiau aš sakiau, kad mes jau ir taip es, pakankamai aktyviai veikiame, kadangi visi antrieji e, upių baseinų valdymo planai yra rengiami, taip pat mes stebėme tą procesą ir Kur reikės, mes taip pat galime imsis, imtis veiksmų. Jūs sužinote apie tam tikrus dalykus, kai tik tam tikroje vėlesnėje stadijoje, bet apie dialogo su valstybėmis narėmis, taip pat proceso iki pažeidimo Mm, e, stadijų jūs než, ne, nesužinote apie jas. Aš suprantu jūsų frustraciją ir labai vertinu jūsų ryštą ir aistrą išspręsti šį klausimą ir mes šimtų procentų esame su jumis. Taigi matau taip pat frustra, frustraciją besiveržiant ir, ir man iš dešinės. Na, aš galiu ir šipsotis, ir jaustis frustruotą. E, ačiū, kad e, pakartojate mano klausimą. Kai mes valome nuotekas, dabar žinome, yra galimybė to proceso metu išgauti energiją. Taigi aš klausiau, ar ir kaip būtų įmanoma pradėti vėl e, atnaujinti tų direktyvų nagrinėjimą, kad įlietume, integruotume žaliai kursą į, į tos direktyvos procesą, ir numatytume galimybę išgauti energiją valant nuotekas, nes dabartinėse direktyvose tokia galimybė nenumatyta. Ir jeigu taip, tai kaip tai būtų galima padaryti? Dėkoju. Na, tai yra susijęs su e, miestų nuotekų direktyvos e, sritimi, apie tai aš dar nekalbėjau. Ir atsakant garbiai nariai, taip, mes suvokėme apie šį aspektą ir kad svarbu, e, E, labiau energijos prasme efektyviai valdyti šį nuotekų valymo procesą. Dabar turime maždaug 10 tūkstančių e, nuotekų valymo renginių ir jie sunaudoja 10 procentų visos energijos Europoje. Jie turėtų būti daug energetiškai efektyvesni. Ir vertinime net e, yra išvada, kad taip pat nuotekų valymo įrenginiai gali tapti apskritai neutralus energijos prasme ir kartais net gaminti švarę energiją. Taigi šį klausimą tikrai reikės dar nagrinėti. Dėkoju. Dabar baigsime šias, šį pirmą klausimą ir pereisime prie e, diskusijų dėl biudžeto 2021 metų. Très bien, on va reprendre nos travaux. Je vais me permettre d'introduire euh, Pierre Larouture en, en français. Kągi, tęsime darbą, keisimės nuomenėmis dėl 2021 metų biudžeto. Dabar yra tinkamas laikas tai atlikti, nes diskusijos vyksta dėl DFP ir 2021 metų biudžetas bus pirmasis naujoje DFP. Tai tarsi mes užbėgame įvykiams už akių ir tam tikrą prasme parlamente gerai atliekame savo darbą. Tai yra tarp frakcinis darbas, bet taip pat ir bendradarbiavimas parlamento su komisija. Aš esu pranešėjas nuo NV komiteto šiam biudžetui, tai jums leidus pristatysiu prioritetus, nes e, po keletos dienų mes turėsime progą pristatyti ir komisijos e, pranešimą. Taigi, dėkoju pirmininkė, mėly kolegos, atėjau čia ieškodamas pranešėjų. Aš buvau 2020 m. šešėlinis pranešėjas ir mes gavome 1,9 milijardo daugiau nei reikalavo valstybių e, vadovai. Tai ir nuo rugsėjo ir spalio mes tikrai susivienijome ir sugebėjome išpešti daugiau pinigų. Ir kaip teisingai pastebėjai, dabar yra pirmasis biudžetas, dėrybas dėl jo, tai yra 21-ųjų biudžetas ir parlamentas turi išlikti vieningas. Dėl to pasiūlėme ir naujovišką metodą, užuot laukti rugsėjo ir spalio pradėti darbą, mes jau nuo vasario bandome kartu mąstyti ir tai yra tokia nauja situacija, nes iš tiesų iššūkis nemažas. Madride buvome ne vienas toje klimato kaitos konferencijoje ir e, tikrai gavome nemažai vilties, nes jeigu Europa sugebės susitarti dėl žaliojo kurso, tai bus gerai. Tuo tarpu, jeigu tai nepavyks ir nebus tiek finansinių ir kitokių išteklių, jeigu tai bus tik tai, na, smegenų plovimas, tai bus tikrai katastrofa. Madride tikrai mačiau ne vieną iš jūsų, bet e, dabar labai svarbu pereiti prie sprendimų, nes DFP yra tvirtinamas septyneriems metams, o 21-ųjų biudžetas yra būdas, na, neblogai startuoti. Ir jeigu startas bus nesėkmingas, septyneriems metams laukia nesėkmingas ir tesinys. E, šią savaitę valstybės vadovo e, sustikime bus siūlomas 0,1 BVP mm, procentas ir tai yra nepakankamas. Ir tikrai parlamentas prašo 0,3 BVP procento finansuoti žaliai kursai ir net tai bus nepakankamos lėšos. Dėl to parlamentas turėtų renkti papildomas priemonės finansuoti žalį į kursą. Tai tuo tikslu turime būti vieningai, nes dėl biudžeto balsavo penkios frakcijos, e, žinome, kaip elgėsi taryba, Ir jeigu parlamentas nebus vieningas ir neturės argumentų, tai bus prastai. Aš tikrai nenoriu čia kažkaip autoritetingai jūsų mokyti, Ne tam čia esu, aš čianai atėjau įsiklausyti jūsų nuomonę, surinkti argumentus ir, na, pakovoti, pastovėti už mūsų e, nuomonę. Kaip čia viskas dabar veikia, ką čia spausti. Na va, visose komitetuose aš tą patį, tą pačią skaidrę surodau. Tikrai nėra tikslo čia jūsų jautrinti. Aš e, Bamako buvau, Malija, štai Somalija dabar ištikusi mm, sausra yra viena didžiausių per istoriją. AIDS ir kitos lygos ir kiti dalykai, baisus dalykai, žodžiu. Vakar e, radau vieną puslapį, kuriame e, matuojama CO2 kiekis atmosferoje kiekvienai dienai, savaitai, mėnesiui, tai yra CO2 matavimo e, e, grafikas ir buvo pasiektas vakar va, rekordas 415 ppm. Ir per tris metus CO2 didėjimas, ta sparta tris kartus didesnė palyginus su 60 metais. Nes nenoriu veltis į detalės, bet žodžiu, sparta CO2 didėjimo atmosferoje padidėjo tris kartus. Taigi mūsų emisijos, CO2 emisijos nuolat didėja kasmet, o anglės dvideginio sugerimas nedidėja. Tai dėl to privalu Mm, žaliojo kurso kovą laimėti. Jeigu Europa savo CO2 misiją sumažins per pusę iki 2030, tai galbūt tikėkime, kad Kinė ir Japonija irgi taip pat pasielgs. Bet negalime suteikti tokių nevykusių lūkesčių, kad tikslas nepasiekiamas, nes tuomet pasiekmes blogos. Van der Leyen e, net prisiminė Kenedžio aluziją apie tai, kaip e, jisai kalbėjo, jog būtina nusigauti į menulį, tai lygiai taip pat mes irgi turime užsibriežti tikslą. Nes tuo metu NASOS biudžetas buvo padidintas 15 kartų, tuo tarpu mes nesugėme susitarti. Taip pat yra ir Roosevelto figūra, kuri, kuris atėjęs į prezidento postą, iš karto tris kartus padidino e, JAF federalinį biudžetą. Taigi jisai tikrai turėjo tikslą, lygiai taip pat kaip ir Kenedis, kurį užbrėžė, taip sakant, savo šaliai, JAF. Ir dėl to mes irgi dabar galime panašiai svarsyti, ar 21 metų biudžetas irgi vadovausis tam tikrais tikslais. Ką reiškia sumažinti CO2 emisijas per pus iki 30 metų. Tai reiškia, kad tikrai daugelis mūsų namų turi būti apšiltinta, mūsų mokyklos, mūsų universitetai, mūsų viešasis transportas turi būti tobulinamas. Tikrai turime keisti mūsų žemės ūkio sistemą, turime investuoti, e, nesivadovauti tik tai šūkiais, nes tikrai nieko met per istoriją mes nebuvome susidūrę su tokiamis problemomis. Ir e, tai turėtų sukurti daug naujų darbo vietų, turėtų sustiprinti mūsų perkamąją galę. Aš, pavyzdžiui, buvau nesenai Grenoblyje, sustikau su kai kuriais gyventojais, kurie man tvirtina, kad apšiltinę savo būstą kasmet jie sutaupo 800 eurų Ir e, Grenoblio meras, e, suprasdamas tuos skaičius, e, tvirtina, kad norėtų kuo daugiau apšiltinti Prancūzijoje namų, tačiau neturi išteklių lėšų. Dėl to būtina skirti paramą. Kaip viskas konkrečiai atrodytų? Liepos 14 dokumente komisija pateikė įdomių skaičių. Tai yra išsamus dokumentas, bet ir, na, pakankamai dedalus. Jeigu norime pasiekti sėkmės su žaliuoju kursu, tai reikia 2, 5, daugiau nei 260 milijardų ir tuomet galėsime tikėtis e, apčiopiamų rezultatų. Tai komisija kaip tik ir sako, ko mums reikės kasmet. Audito rūmai, jis sako, kad nuo 21 metų jau reikia pradėti skirti tas lėšas. Tame pačiame dokumente komisija teigia, kad kol kas yra tik tai 7,7 milijardo eurų pernamo laikotarpio fondai ir kurie skirti klimato kaitai švelninti. Ir galime išvelgti tam tikrą gerą valią, atvirumą dialogui. Tai tiek Timermansas, tiek komisijos pirmininkė mums tvirtina, kad komisijai reikia ir parlamento pagalbos, reikia naujų pasiūlymų ir taip pat reikia ir spaudimo piliečiams, kad jie paspaustų savo vyriausybės. Taigi, kol kas dabartinių pastangų nepakanka. Štai yra CO2 ir metano teršalų šaltiniai procentaliai. Ir čia mes galime, turime beje ir atitinkamas programas CO2 e, taršai mažinimui. Turime tos įrankius, juos turime įvertinti, kurie veikia, kurie neveikia ir kam reikia papildomo finansavimo. Komisija taip pat teigia, kad trūksta daug milijardų tiek transporto sektoriuje, energijos efektyvumo sektoriuje ir kitose sektoriuose. Ir čia reikia ir jūsų pagalbos, nes biudžeto komitetas irgi stokoja jūsų pagalbos, nes ne, ne vienas laukia karys. Mums tiesiog aiškiai pasakyta, kad uh, transporto sektoriui trūksta 60 milijardų. Ir neva į transporto e, sektoriaus tikslus nebuvo atsižvelgta. Tai štai turime dėrėtis dėl DFP, dėrėtis dėl 21 biudžetų, bet aiškiai patikslinti, kokie turi būti skaičiai. Komisija atliko savo darbą ir tai yra įdomus, e, įdomi analizė, ko, sakykime, reikėtų idealiai idealiu atveju. Ir e, įvardinta statistika, ko, ko tiesiog reikėtų ir manome, kad komitete irgi galima padaryti savo namų darbus. Jeigu kalbam apie žalį į kursą, tai kiekvienam sektoriu galima konkrečiai įvertinti skaičiais, kiek reikėtų lėšų, kokio finansavimo, kokios yra įmanomos finansinės priemonės ir ko dar trūksta. Tai aš kalbėjau, galima sakyti, apie švelninimo politikas, kaip sumažinti taršą, bet žinoma reikia ir prisitaikymo politikos. Viskas nevyksta per vieną dieną ir visose šalise puikiai matome, kad reikia to pereinamo laikotarpio. Tai kalbant apie tos 4-500 milijardų, tikrai nėra stebuklingo sprendimo. Reikia ieškoti ir, na, ne biudžetinių priemonių, Štai biudžeto komitetas dabar dirba dėl nuosavų išteklių pasiūlymų. Tai yra tas minėtas 0,1 procento, o tai, kaip žinia, mums nepakanka, aš tau sakiau Berlyne, nes Vokietija beje antrą pusmetį dėrėsis ir užbaigs dėrybas dėl DFP ir dėl to mums reikia susitarti bent jau dėl nuosavų išteklių ir jų dalies klimatui. Jeigu mums nepavyks susitarti dėl galutinės DFP, tai tikrai bus sunku judėti į priekį. Nes e, bet kokiu atveju tai yra būdas e, dėrybas e, pastumėti iš mirties taško. Tai tiek ekonomikos reikalų, tiek biudžeto komitetas pateikė savo pasiūlymus ir kaip panaudoti Europos centrinio banko lėšas tiek regionų komitetas, tiek ekosokas mums teigia, kad, e, pavyzdžiui, šiandien klausantis pono Dombrovskio e, susidaro įspūdis, kad reikėtų papildomų 16 milijardų. Mes puikiai žinome, kad to nepakaks, nes Europos centrinis bankas niekuomet ne e, atsuko savo finansavimo kranelių ir, pavyzdžiui, dabar net numatyta 2 šimtai milijardų, papildomų milijardų, tai kodėlgi mums nesusitarus dėl to, kaip juos panaudoti. Šiandieną svarbu suprasti, kad e, dėja didžioji banko skirtų finansavimo lėšų dėja e, nueina finansuoti kitus dalykus, spekulacijoms, bet tą turime sustabdyti, turime juos nukreipti į e, žaliojo kurso dienotvarkę. Tai dėl to ir biudžeto komitete ir prasidėjo įvairūs klausimai, kaip pavyzdžiui e, būsto šiltinimo darbus padaryti privalomus, bet kaip tą padaryti, jeigu nebus e, teikiama parama. Kaip e, šeimos ūkiai, ūkininkai ar paprasti gyventojai galėtų apšiltinti savo būstą, jeigu negaus kokių nors subsidijų ar paramos. Tai reiškia, kad reikia didinti biudžetą ir kad 1,7 milijardo mums nepakanka. Taigi, kalbant apie nuosavus išteklius, tai tikrai turi, supraskime, kad reikia laikytis ir teisinio teisingumo principų. Prancūzija, pavyzdžiui, ėmusis tam tikrų priemonių, buvo sulaukta labai uh, didelio pasipriešinimo, nes jeigu reikės dar kažkokiu būdu piliečiams taupyti ir e, iš savo kišenės finansuoti e, šitas priemonės, tai akivaizdu, kad e, tas pasipriešinimas bus ne tik Prancūzijoje, bet ir kitose šalyse. Taigi šalis turi suprasti, kad joms nereikės papildomų išlaidų, bet kad jos sulauks paramos, finansavimo. Pavyzdžiui, taršos mokestis, pavyzdžiui, bankinio pervedimų mokestis, apie kurį jau kalbam porą metų, arba plastiko mokestis, arba kitokie mokesčiai, tai ir yra tos priemonės, kurios yra svarstytinos. Taip pat e, pelno mokestis Europoje Pavyzdžiui, kai aš buvau mažas, jisai <laughs> siekė Europoje, pavyzdžiui, mano šalyje 45 procentus, dabar jisai sumažėjo beveik iki 15. Tai klausimas, o kur tas pelnas nukeliauja? Ar jisai skiriamas dividendams išmokėti, ar yra investuojamas į žaliąjį kursą? Tai ta didžioji pelno dalis dėja nėra nukreipiama klimato reikmėms, o išmokami dividendams. Tai Tai vienas iš, taip sakant, o viena iš opcijų. Tikrai, kai Rooseveltas atėjo į valdžią, tai tiek Florida, tiek Kansasas sumažino savo mokesčius ir tada jis ėmėsi priemonę, įvedė federalinius mokesčius ir e, nusprendė, kad visur bus 38 pelno, e, procentų pelno mokestis. Prieš e, tris metus Marijo Monti irgi panašų pasiūlymą buvo pateikęs. Ir, pavyzdžiui, štai JAV nuo Roosevelto iki Trumpo kreivė, kuri sumažėjusi ir rodo, kad nuo 38 pelno mokestis sumažėjo iki 19. Tai yra šiuo metu, tai yra Trumpui valdant. Taigi, jeigu kalbame apie biudžeto, klimatui skirtą biudžetą, tai privalu ieškoti inovatyvių sprendimų. Tai tikrai ne tik komisijos e, užduotis, nes jeigu parlamentas liks nesuvienijęs, tai problemų turėsime. Ir <clears throat> jeigu mums pavyks, tai mes galime finansuoti ir e, mokslinius tyrimus, inovacijas, nes žinome, kad e, žaliasis kursas tai reiškia ir investicijas, o konkrečiai kiekviena šeima, kiekvienas kaimas, kiekviena įmonė turėtų suprasti, kad bent jau pusę sąskaitos turėtų padengti e, savivaldybė ar tiesiog valdžia. Dabar dėl taršos mokesčio, kaip jau sakiau, tai yra ne biudžetinės e, e, pajamos, nes, e, pavyzdžiui, Obama e, yra kovoja su mokesčių vengimu ir e, buvo patvirtinęs taip vadinamą FATKA įstatymą. Tai mes irgi vadovaujamės panašiu principu, kad, e, pavyzdžiui, joks bankas, jokia draudimo kompanija negalės veikti Europoje, jeigu jinai nebus visiškai skardi, bet negana to, jeigu ir nefinansuos bent jau dalimis e, to žaliojo kurso. Priminsiu, kad prie, po keletos e, savaičių švesime Šumano ir Adenauerio, e, taip sakant, e, įkvėptos sutarties sukakti. Šumano deklaracija buvo tikrai nuostabi ir pasaulinė taika neįmanoma be mūsų bendrų pastangų. Taigi 50 metais Šumanas ir Adenaueris susitarė dėl Europos bendrijų įkūrimo ir mes turime įkvėpimą, turime nenusileisti ir siekti savo tikslų. Manau, kad parlamentas irgi gali būti išdidus savo e, funkciją, savo vaidmeniu, nes esame piliečių atstovai ir mes galime suvaidinti savo vaidmenį. Merci beaucoup. Euh, c'est une intervention qui va bien au-delà. Euh, Tikrai, čia jau jūs pakalbėjot ne tik apie 21 metų biudžetą, bet ir gerokai plačiau. Dar norėčiau pasakyti vieną pastebėjimą. Jūs sakėte, kad reikia CO2 emisijas mažinti per pus, per 10 metų, bet e, tai nereiškia, kad lyginant su dabartinėmis emisijomis, bet e, su referencinė data tai yra 90 metais. Thank you, Chair, and thank Ačiū pirmininkė, dėkoju pranešėjui už šią įžangą, taip pat e, už tai, kad yra pasiryžęs bendradarbiauti su mūsų komitetu. Uh, Manau, kad tai yra puikus startas mums visiems pradėti keistis nuomonėmis. Aš norėčiau atsiprašyti Monikos Beno vardu. Jie yra e, socialistų frakcijos šešėlinė pranešėja, kuri negalėjo čia dalyvauti. Ir aš todėl jos vardu pasakysiu keletą žodžių. Tačiau iš pradžių norėčiau padėkoti Jums už pranešimą. Labai vertinu tai, kad jūs norėtumėte, jog parlamentas žengtų didelį žingsnį ir, pris, ir imtųsi atsakingų veiksmų ne tik Europai, tačiau ir visam pasauliui, atsižvelgdamas į tai, kas dabar vyksta. Ir taip pat, kad, kad, kad reikia užtikrinti stabilę ekonomiką ir e, stabilę ir tvarę ekonomiką ateičiai, turint omenyje žalį į kursą. E, Iš tikrųjų, e, jūs mane labai padrasinote savo pranešimu. Ir kalbėdama Monikos Benova vardu, norėčiau pasakyti, kad ji taip pat yra nusiteikusi palaikančiai ir socialistų frakcijoje yra didžiulis palaikymas jūsų pranešimui. Mes džiaugiamės, kad Paryžiaus susitarimo tikslai atsidūrė jūsų darbo centre ir manome, kad, kad 2021 biudžete reikia užtikrinti, jog būtų siekiama Paryžiaus susitarimo tikslų. Taip pat reikia daugiau dėmesio kreipti e, į biologinę įvairovę ir 10 procentų išlaidų tikslą. Tai taip pat mums yra labai svarbu. Be to norėčiau paminėti, kad e, reikėtų adekvačiai biudžete skirti lėšų ir kovai su vėžiu. Frakcijos vardu taip pat noriu pabrėžti, kad labai svarbu užtikrinti tinkamą finansavimą ir išteklius žaliajam kursui. Ir turbūt nereikia man sakyti, kaip griežtai aš esu nusiteikusi, nes matau, kad jūs irgi esate griežtai ryštingai nusiteikę. Uh, E, iš tikrųjų tai yra susiję ir su tuo nusileidimu menulyje, taip vadinamu. Mes e, norime, kad pakaktų finansavimo tam pereimui. Tai yra pagrindinis prioritetas. Taip pat manome, kad 21 biudžetas taps naujos e, daugiametės finansinės programos pradžia ir pasitarnaus kaip precedentas ateinantiems metams. Todėl reikia užtikrinti, kad pademonstruotume, jog Europoje taisyklės keičiasi, kad yra tas didysis poslinkis. Taip pat paminėsiu, kad Žinoma, nenoriu čia jūsų mokyti, tačiau mums atrodo, kad sąžiningas pereimas irgi čia yra labai svarbus. Uh, norint pasiekti sėkmės, jūs pats tai minėjote savo pranešime. Taip pat mes norėtume pridurti, jog teiksime pakeitimus dėl tam tikrų mm, sveikatos rizikų, kuriams galima užkirsti kelią ir kurios kyla Europoje. Taigi dar sėkiai labai dėkoju už jūsų darbą, už jūsų ryštą įtraukti Envį į šį darbą ir už šį pranešimą. Dėkoju. Dėkoju. Dabar e, EPP frakcijos vardu Manus Pirakis kalbės. Dėkoju, aš neatstovauju EPP, o tik pačią save. Ponas Lyze taip pat čia dalyvauja, bet jis nepaprašė žodžio, todėl jūs esate EPP atstovė. Dėkoju. Dėkoju už jūsų pranešimą, jis buvo įdomus kadangi mes tik pradedame naująją DFP, 2021 bus emblematiški metai šią prasme. Noriu pakartoti mano frakcijos poziciją dėl mm, dėrybų dėl DFP rezultato. Norėtume, kad būtų mm, buvę skirta dar daugiau mėnesių ir savaičių, kad būtų galima susitarti dėl tinkamo biudžeto, užuot siekus mm, susitarimo šiomis dienomis. Tačiau šis biudžetas iš tikrųjų, nes tuo atveju biudžetas iš tikrai, tikrųjų bus ne, nepakankamai ambicingas. Ir dėl žaliojo kurso norėčiau paklausti jūsų, būtent dėl prisitaikymo mechanizmo, kaip jį įsivaizduojate ir ar kliaujatės šiuo ištekliu ir jei taip, tai kokiomis sąlygomis. Dėkoju dabar E, nepriklausomų narių vardų e, kalbėtojo nėra, šaliųjų. Ai, prašom, taip. Dėkoju. Ačiū pirmininkė, labai trumpai. Ačiū kolegai už pristatymą. Norėjau garsiai pamastyti apie išsakytas mintis. Na, daugiau pasidalinti savo rūpešių. Šiomis dienomis e, mes kalbėjome apie mokestį mėsai, cukrui, kūrui. Buvo tokie pasiūlymai pateikti. Sutinku, kad pelną privalu apmokestinti ir kad reikia laikytis teisingumo principo visose šalyse. Net nereikia žvilgčioti į JAV, ES turime įsivalyti ir padaryti savo namų darbus. Bet bėda ta, kad e, ta pelno dalis būtų nukreipta žaliajam kursui finansuoti ir naudą pajustų piliečiai. Taip pat jūs kalbėjote apie ES įkūrėjus, tėvus, ir apie lauksiamą, laukiamą minėjimą. Tai reikia apgailestauti, kad kol kas mm, na, tų kuriejų, kurie pradėjo nuo plieno ir anglės pramonės ir jos suvienimo, idėjos dėja dar nėra iki galo įgyvendintos, nes labai nesinorėtų, kad mūsų piliečiai ne gautų tos naudos, apie kurią buvo kalba. Dėkoju dabar žaliųjų vardu, ponas Ekul. Dėkoju, dėkoju taip pat ir, dėkoju taip pat ir ponui Leruturu, Pierre Leruturu, už išsamų pranešimą, taip pat už tai, kad pademonstrauja, kaip svarbu užtikrinti, kad biudžetas būtų priderintas prie žaliojo kurso. E, Tai yra įdomu, kadangi formaliai juk turėtume kalbėti, kalbėti apie 21 metus, bet tai yra susiję ir su DFP diskusijomis. Ir jūs taip pat apie tai kalbėjote. Taigi, me, ką mes pasakysime kaip parlamentas dėl 2021 metų biudžeto, bus svarbu ir taryboje vykstančioms diskusijoms dėl DFP, nes nežinau, ar jie baigs šią diskusiją šią savaitę. Uh, Ir e, tikiuosi, kad jos nesvaig šią savaitę ir čia turiu menyje Žan-Mišel pasiūlymus. E, visos inovacijos e, vis mažėja ir mažėja dalis finansavimo joms vis mažėja ir mažėja, nes nenorima mokėti daug mokesčių ES. Taip pat sanglaudos šalininkai gina sanglaudos biudžetą, BŽUP savo biudžetą ir visa tai daroma žaliojo kurso sąskaita ir jūsų pranešime kaip tik tai atsispindi. Taigi Envi požiūriu mes turėtume pasiūsti aiškę žinę. Todėl noriu padėkoti pirmininkui už pranešimo projektą, tačiau manau, kad reikėtų sustiprinti kai ką. Pavyzdžiui, nėra paminėta tam tikro finansavimo procento, kuris turėtų būti skirtas konkrečiai klimatui. Jūsų pateikti skaičiai aiškiai parodo, kaip tai svarbu. Žan Mišel taip pat yra labai silpnas. Jis mini 25 procentus, bet tai net nebus privalomas tikslas. Tai bus tik tam tikra nuoroda. Ir jau tai parodo, kad jei paliksime iniciatyvą tarybai, jie nutols nuo aiškių privalomų klimato tikslų. Ir mes Envi komitete turime nustatyti aiškius tikslus klimato prasme. Kalbant apie bioįvairovę, įvairovę, Šalmišel apie tai apskritai nešneka, o jūs parodėte, kaip viskas yra tarpusavėje susiję. Taigi mes kaip parlamentas jau esame priėmę e, bent jau 10 procentų papildomą finansavimą biologiniai vairoviai be klimato kaitos ir tai reikia dar sėkiai aiškiai iškomunikuoti. CPD rezoliucijoje jau tai buvo paminėta, bet svarbu dar sėkiai tai pabrėžti. Toliau svarbi dalis yra. Mm, yra klimato padarinių įvertinimas ir poveikio klimatų įvertinimas. Ir visose teisės aktuose reikia užtikrinti, kad nebūtų skirta lėšų, kurios neigiamai paveiktų, kurių panaudojimas neigiamai paveiktų žalį kursą. Ir taip pat į savo pakeitimus įtrauksime tai, kad Kai komisija atsiskaito dėl žalinimo, jie tai daro labai paprastai mm, ir lengvai. Pavyzdžiui, kai skiriama BŽUP, tie pinigai tai jie skiriami labai greitai. Jeigu jie pereitų tą poveikio klimatui mm, tikrinimą, e, e, tuomet paaiškėtų, kad tos lėšos visiškai netinkamos. Ir turime užtikrinti, kad visa tai būtų ne tik popieriuje, bet ir realiai užtikrinta. Ir reikia taip pat užtikrinti, kad kitų metų biudžeto pasiūlymas biudžeto komitete būtų tinkamai išnagrinėtas ir būtų atsižvelgta į tą žmo, žmogaus menulyje ar moters menulyje mm, projektą, kurį jūs taip pat minėjote. ECR. Yeah, please. EKR. Pone pirmininkė,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 Europai pati svarbiausia atsakomybė ir iššūkis yra e, žmonių ir planetos sveikatos išsaugojimas. Ir e, žalesis kursas kaip tik to ir siekia. Ponas Laturų e, nori bendradarbiauti su mūsų aplinkosaugos komitetu ir siūlome, kad 2020 biudžetas turėtų nutiesti kelią įgyvendinant žalį kursą. E, tačiau taip nepasieksime naujo susitarimo. E, kelio nieks netiesia, jį reikia prasiskinti ir radikaliai e, pakeisti situaciją. Ir būtent todėl ir liko šimtas dienų naujajam susitarimui. Dešimt dienų nuskraidinti nu, nu, nu moterį į Venerą, na galbūt šitas biudžetas turi būti pats pirmas tikrai į klimato kaitą atsižvelgiantis biudžetas. Tai turi būti kaip kvantinis šuolis ir e, turi būti numatytas bent jau 55 procentų emisijų mažinimo tikslas. Visiškai remiame pranešėją, kad jisai gina mūsų poziciją. Ir naujasis DFP pasiūlymas, kurį pateikė tarybos pirmininkas, m, mm, turi būti atmestas, nes jisai nėra pakankamas. Turime palaikyti pranešėją, kuris reikalauja e, praplėsti e, šią programą pagal atitinkamus ES sutarties straipsnius. 2,6 trilijonai, milijardai mm, kiekybiniam, mm, kiekybiniam skatinimui. E, na, o kaip dėl klimato obligacijų ir euro obligacijų? Dar yra trys norintys kalbėti, paskui aš, tada pranešėjas. Ir tada jums bus skirtos trys minutės. Peter Lyze. Ja, dank, Herr... Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju pranešėjui ir labai atsiprašau, kad dėja negirdėjau jūsų ne, pasisakymo dėl to, kad turėjau kitų įsipareigojimų. E, Bas jau kalbėjo apie tai, kad šitos diskusijos yra artimai susijusios su DFP klausimu ir todėl e, norėčiau paminėti porą dalykų. Šarl Mišel pasiūlymas e, Nu, e, nušvietė keletą e, sričių ir labai gerai, kad e, komisijos pirmininkė priima priemonės skirtas teisingos pertvarkos fondui. Ir taip pat kalbama apie plastiko apmokesnimą ir ATL. Tačiau labai gaila dėl to, ir apie ką mes kalbėsime ir um, antradienį, uh, kad šitie rezultatai nėra priimami, pavyzdžiui, moksliniams tyrimams yra neproporcingai mažinamos lėšos ir mums, mūsų komitetui, tai yra nepriimtina. E, mes norėtume, kad e, būtų kovojama su klimato kaita ir e, vėžiu, turint tinkamas mokslinį, mokslinės priemonės. Ir parlamentas buvo pasiūlęs 33 procentus lėšų tam skirti. Tad aš manau, kad mes nekalbame apie tai, kad kad Erasmus taip pat yra labai prastai finansuojamas. E, tačiau dar viena pastaba, e, prie, prisi, e, sureaguosiu į EKR kolegos pasakymą, kad mes 40 procentų nepasieksime, tai yra netiesa. Mes pasieksime bet kokiu atveju tos 40 procentų ir tos valstybės narės jau daro tai, yra pakeliui. Aš manau, kad net daugiau pasieksime. Taigi mes taip pat e, galbūt pasieksime netgi ir daugiau nei 50 procentų. E, mes palauksime komisijos analizės ir pamatysime. Aš manau, kad mes tai darysime ne tik iš Europos biudžeto, būkime sąžiningi. Mes kalbame apie e, sumą, kuri yra nuo maždaug 1,1 BVP iki 1,3 ar netgi 5. Na ir taryboje e, labai apgailėtina vyksta diskusija, tenka kovoti dėl paskutinės, e, iki paskutinės sekundės, tačiau e, daugiau kaip 1,3 neišeina pakelti, o reikėtų maždaug 1,7 procento, kad būtų per, ne, ne per Europos biudžetą išplatinama, bet per kitas rytis tam, kad galėtume finansuoti žaliai kursą. Todėl mums reikia paskatų iš nacionalinio biudžeto ir iš privačių lėšų. Ir todėl e, e, norėčiau sustiprinti savo frakcijos poziciją. E, mes turime kalbėti ir apie CO2 kainą ir tie, kurie gamina CO2, turėtų tai padaryti, to daryti mažiau ir mes E, ir, ir taip pat galime raginti juos rinką e, atvežti naujas technologijas, kurios nėra tokios taršios. Taigi 1,3 procentai e, ir 8,7 procentai, kurie yra nenumatyti Europos biudžete, yra būtinos investicijos. Ačiū. Okay, SND, Ponas Luena, socialistų vardu. Uh, Dėkoju pirmininkė, dėkoju kolegos už šį pranešimą. Puikus tai buvo pranešimas, dėkoju ir už tai, kad ginate parlamento poziciją. Tai yra be galo svarbu. Mes kalbėjome apie kompromisus ir iki šiol turėjome laiko tik kalbėti, tačiau dabar atėjo laikas jau ieškoti ir išteklių. Ir aš noriu pakalbėti apie apmokestinimą. Puikiai žinote, kas įvyko Prancūzijoje protestuojant geltonosioms lėmenėms. Ir jeigu mes nesugebėsime paaiškinti tų pokyčių, kurių reikės norint įgyvendinti žalį kursą, e, e, valstybės narėse kils socialinių problemų. Negalime kurti dar nete, didesnės neteisybės, kalbant apie plastiko mokestį, anglės mokestį, turime laikytis bendresnio požiūrio, kadangi, kalbant apie gerovės valstybę Europos Sąjungoje, ją pavyko pasiekti todėl, kad žinojome, jog kapitalo pajamos, kap, pajamos iš kapitalo turi daugiau būti panaudomas, daugiau jų reikia įnešti. Ir um, negalime laikytis vien tik socioekonominio požiūrio, e, kalbėdami apie mm, mokesčius ir pajamas iš jų, bet turime turėti omenyje ir šiaurės pietų aspektą. Kolega iš EPP apie tai kaip tik ir kalbėjo. Žinome, kad esminės diskusijos vykstančios čia yra susijusios su klimatu ir biudžetu, bet e, mokesčių reforma sąlygos dėlius socialinius pokyčius. Turime sumažinti emisijas 30 procentų ir dėl to irgi reikės keisti mokesnę politiką. Kolega e, iš APP e apie tai taip pat kalbėjo. Žinome, kad taryba sumažino įnašą šią prasme. E, Taip pat sumažėjo finansavimo numatyto kovai su vėžiu dydis EVI. Ačiū pirmininką, dėkoju Arturui Ruperiui už pristatymą ir tikrai, jeigu ieškote sąjungininkų, tai aš esu pirmoji eilėje, nes tikrai galiu pritarti išsakytoms mintims. Dabar tikrai istorinis lūžis, tas momentas, kuomet turime mąstyti labai inovatyviai, išradingai ieškoti netradicinių sprendimų ir būkime kūrybingi, nes iššūkiai nemaži. Klimato srityje turime būti skaidrus, nukreipti investicijas ne iš kastinių kūro, o į visai į kitą sritį nes e, taip pat e, Europos centrinio banko gaunamas pelnas nėra reinvestuojamas į e, realią ekonomiką, bet nusėda finansinėse spekulacijose ir tikrai nublanksta tada bet koks tas žaliojo kurso naratyvas. Mes turime imtis tokių veiksmų, kurie sugražintų ES patikimumą. Ir matysime, kaip viskas bus. Tikrai man kelia didžiulį nerimą išsakytos mintis. Ir ypač dėl to pasiūlymą, kur, kuris guli ant tarybos stalo. Ir mes tikrai negalime sustoti, nes tikrai tas, taip sakant, mūšis laukia neišlengvųjų. Turiu dar du pastebėjimus. Pirmas dėl nuosavų išteklių. Daug kas apie tai kalbėjo ir aš tik e, norėčiau pasiūlyti naują, galbūt tokią inovatyvę idėją, kuri galėtų garantuoti, kad tiek ES, tiek valstybių narių biudžetas pilnėtų. Tai yra ne tas eh, anglės mokestis eh, surenkamas, eh, taip sakant, tarp valstybinių lygų, bet būtų tai visai kitas naujas mokestis, kuris būtų pridedamas prie PVM ir būtų nedidelė papildoma mokesčio dalis. Tai reiškia, kad ne tik mes gautume tam tikrą Europos įmonių apsaugą, kurios ir taip jau yra palyginai švaresnės už likusio pasaulio įmonės, bet tai būtų ir tas, na, toks privalomas žingsnis užtikrinantis, kad e, valstybės galop investuotų į klimato kaitos švelninimo priemonės. Tai būtų tiek e, žalės, tiek e, socialinis investavimo būdas. Tai Toks būtų mano pasiūlymas. Okay. So, the, the rapporteur... Taigi, kaip Envi nuomonės pranešėjas, aš, aš perėsiu, perėsiu dabar prie prancūzų. Manau, reikia skirti šias dvi temas. Tai yra, pirmoji diskusija yra pakankamai plati, apie žalio kurso finansinius išteklius ir kitas dalykas yra 21 metų biudžetas. O manau, kad kalbant apie žaliojo kurso finansavimą, neturėtume veltis į 21 metų e, biudžeto e, atskirus e, klausimus, kur tikrai ne galime kalbėti apie kokybinio švelninimo priemonių pakeitimą arba Europos semestro dalykus ir viską suplakti į 21 metų biudžetą. Tai, man atrodo, pirmas dalykas yra skirti tos dalykus. Kaip pirmiausia 21 metų biudžetą padaryti žalesnį, kaip įtraukti tas temas - Paryžiaus susitarimo iššūkius ir visus kitus dalykus. Tai mes turime tikrai susivienyti ir kartu pasistengti, kad parlamentas nebūtų priverstas eiti iš paskos ir patvirtinti taryboje jau susitartus dalykus. po keleto savaičių ir mėnesių laukia tos diskusijos dėl DFP, bet pirmiausia yra ir biudžetas. Antras dalykas, kuris yra gerokai platesnis ir kurį turime, taip sakant, kurio neturime išleisti iš akių, tai yra žaliojo kurso finansavimas. Bet kontekstas mano akimis e, parlamente yra toks įvairesnis ir čia yra politinių frakcijų susitarimas – Ir kalbame apie daugelį dalykų, tiek apie tos e, taršos mokestį ir kitus dalykus, bet, na, aš keliu mintį tiesiog e, visoms frakcijoms, kad turime apsispręsti, kaip bus finansuojamas žalėsis kursus. Ir pamatysime, kokios yra iš tiesų daugumos, kaip viskas formuojasi parlamente. Uh, kokios mintys kristalizuojasi. Turėtume tikriausiai apsispręsti dėl bent kažkokio minimo. Žinoma, labai norėtųsi nuseklios pozicijos, teisėtos, nes darybų eiga laukia nelengva, bet uh, aš jau bent dabar darau išvadą kad bent jau politinėse frakcijose mes galėtume pavyzdžiui pradėti nuo pokalbių su politiniais koordinatoriais ir na, pamažu, pamažu e, ieškoti sutarimo dėl žalio kurso finansavimo. O dabar žodis Jums apibendrinimui. Dėkoju. Aš grįžtu prie tos pirmos pastabos, kad iš tikrųjų mes turime labai aiškiai skirti tos dalykus ir kalbėti apie 21 metų biudžetą, apie DFP, o tą aš kaip tik ir noriu akcentuoti ir aš manau, kad tikrai mes turime matyti plačiau. Bet Piteris sakė, kad jeigu ir turėsime, sustarsime dėl 1,3 BVP procento, o tai mano akimis yra sunkumų, tai to dėja dar nepakaks, nes komisija kalbėjo apie e, savo milijardus. Taigi prieš susitariant dėl žaliojo kurso turime susitarti dėl nuosavų išteklių. Parlamentas tarsi neturi daug galių, bet na, būkime bėdini, bet teisingi, mes turime tą suprasti, kad parlamentas galutinio vaidmens nesuvaidins. Bet mes gerokai anksti pradedame viską svarstyti vasario mėnesį ir norime apsispręsti dėl nuosavų išteklių ir dar prieš sutariant dėl žaliojo kurso. Taigi, tam tikrą prasme esame e, patenkinti tokiu ankstyvu ankstyva įvykių eiga ir mes e, nenorime blokuoti proceso, bet pasiūlyti sprendimus ir nenorime susitarti dėl tokio vidutinio sprendimo, norime ryštingesnio sprendimo. Ir žinoma, reikia ieškoti naujų e, finansinių išteklių. Ir biudžeto komitetas jau pradėjo tas diskusijas, kalbėjo apie taršos mokestį, apie plastiko mokestį ir kitus dalykus. Biudžeto komitete tikrai ieškojame įvairiausių būdų, kaip rasti finansavimą nusekliems ištekliams ilgojų laikotarpių. Tai manau, kad reikėtų biudžeto komitete mąstyti ir plačiau. Laiko lieka nedaug, bet e, žinokime, kad diskusijos dėl biudžeto nesibaigs iš karto, iki spalio yra dar šiek tiek laiko ir turėsime susitarti tiek dėl nuosavų išteklių, tiek dėl nebiudžetinių lėšų ir tai leis sudaryti tą jau biudžetą. Na, ryštingą biudžetą skirtą tiek uh, klimato kaitai, tiek bioįvairovės apsaugai. Bet jo, kaip sakiau, reikia susitarti ir ne dėl biudžetinių išteklių. Aš manau, kad e, visiškai suprantama, kad mes apie tai kalbėtume tarpusavyje ir e, nuolat kas mėnesį reikia kviestis ir komisijos atstovus įvertinti situaciją, nes jeigu mes nebūsime tas proceso katalizatorius, tai tuomet teks tik tai gailėtis dėl to, ko nepadarėme. Dėl 30 procentų skirtų klimato, tai manau, kad jūs gavote visi tas gairias, kuriuose kalbame apie 10 procentų bio įvairovį. Tai čia nėra ką, daug ką pridurti. Dėl peri, teisingo perinimo laiko tarp mechanizmo, tai reikia pasakyti, kad dar daug kas neaišku. Nes kol kas fonde yra pus 8 milijardo eurų 8 metams. O dėja visiškai neseniai nuo Luksemburgo iki Briuselio ataidėjo <clears throat> profsąjungų pasipriešinimas, e, kuris ir išryškino visą problemą. E, teigia, kad e, tų lėšų visiškai nepakanka, ypač siekiant apsaugoti atleidžiamus darbuotojus. O jeigu mes kalbėsime apie vis, visą pramonės sektorių, visą energetikos sektorių, tai tikrai akivaizdu, kad lėšų stinga ir komisija pati puikiai supranta, kad tiek tų pusaštunto milijardo lėšų nepakaks. O abi kalbant apie tvarkaraštį, apie kalendorių, tai tikrai e, kitas mūsų sutikimas ir vyks Glasge, kalbėjau apie Berliną ir, ir spalio mėnesį. Tai ar mes e, ką nors apčiuopiamo pasieksime, tai, na, labai norėtųsi kažko apčiuopiamo. Nes niekas mūsų neprašo rasti papildomų lėšų per keletą dienų. Bet nuvykus į Glasgą mes jau turime tikrai aiškiai suprasti, kaip mes finansuosime E, žaliai kursą. Žinoma, per tris savaitės visų sprendimų nerasime, bet bent jau tą esminį sustarimą dėl pagrindinių dalykų ir tą padaryti iki spalio. E, gal nereikia apmokestinti piliečių, jūs klausite, na, na aš galbėjau turbūt per greitai, iki 30 procentų e, prancūzų, vokiečių ir Lenkijos gyventojų uh, tikrai vos galą su galu sudurė, tai kaip dabar jų šių reikalauti, kad jie dar finansuoti tą e, klimato kaitai skirtą finansinį, finansinę dalį. Ispanijos biudžeto ministrė Teresa Ribeira pritarė tai minčiai, o taip pat ir Lenkijos e, vyriausybė panašiai masto, tai džiugu, kad ar, artėjame prie sutarimo, kalbame apie tą teisingą finansavimą ir turime būdų, kaip tą Europą išjudinti iš mirties taško. Tai mūsų tikslas yra tas gairias pakeisti, tvarkaraštį aptariau, Dabar mūs, mums siūlomas biudžeto projektas su 0,7 procento, tai tikrai <laughs> manau, kad čia tiesiog nerimtas reikalas, mes turime jį atmesti, parlamentas turi pateikti alternatyvius pasiūlymus. Dėl naujų išteklių aš jau kalbėjau, <coughs> na, perbėgau visus klausimus, atrodo viską yra trumpai drūtai atsakiau. Kaip jau sakiau, biudžeto komitetas ne vienas, mūšio laukia, mums reikia ir jūsų žinių. Turime apsispręsti, ar jau turime ir tam tikrą teisinį pagrindą leidžiantį mums veikti. Jeigu jo nėra, tai būtų tikrai gaila. Tai identifikuokime ir poreikius. Jeigu įmanoma, sutaupykime, kokios yra naujos priemonės, nauji ištekliai, Tai yra turiuomenį ir biudžetinės, ir nebiudžetinės pajamas. Ir galiausiai kokie yra projektai ir koks yra teisinis pagrindas. DFP dir tęsis septynerius metus, bet kad jinai pradėtų iš tiesų veikti, tai reikia 3-4 metų. Bet žinoma, turime pradėti nuo rimto biudžetinio voko, taip sakant, ir stiprių finansų. Um, well, uh, is... Kadangi pirmininko šiuo metu nėra, tęskime posėdį be jo ir pereikime prie kito uh, darbo atvarkės punkto, o būtent oro kokybės direktyvos tinkamumo patikros komisija. Prašom žodis jums. Dėkuoju. Po tokios aistringos kalbos apie Europos žaliai kursą ir tinkamo jo finansavimo, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į sritį, kuri taip pat nusipelno mūsų dėmesio, jeigu esame nusiteikę rimtai ir ne tik kalbame, bet norime realiai padidinti ambicijas Europai. Aš būtent turiu omenyje aplinkos oro kokybės direktyvos e, tinkamumo patikrą, kuri buvo pati paskelbta praėjusiais metais. Ten išsamei oro kokybės duomenys išnagrinėti iš visų valstybių nuo 2008 iki 2018 metų. Taigi visas dešimtmetis analizių duomenų kurias e, taip pat, kurias teikia komentarus suinteresuotusios šalis. Taip pat mes e, Atlikome įvairias atvejo analizės, e, nagrinėdami, kaip septyniose valstybėse narėse įgyvendinamos oro kokybės politikos - Bulgarija, Vokietija, Ispanija, tai buvo Airija, Italija, Švedija ir Slovakija. Mes Taip pat e, išsamei peržvelgėme literatūrą iš 600 e, mokslinių tyrimų ir rezultatų paskelbtų. Taip pat e, pasitelkėme skaitmeninį modeliavimą ir kompiuterinius apskaičiavimus ir e, priemė išvados, kad kalbant apskritai galima teikti, jog oro kokybės politika, kalbant e, plačiai, yra veiksminga, tačiau tai jokių būdų nereiškia, jog mes išsprendėme e, Europoje oro taršos problemą. Kaip tik priešingai, mes labai suvokiame, kad šiandien vis dar Europos aplinkos agentūros nurodyti vertinimai mini beveik pusę milijono ankstyvų ankstyvų mirčių nulemtų nepakankamai geros oro kokybės Europoje kasmet. Ir tokia situacija yra neprimtina. Tačiau reikia pripažinti, kad per pastarąjį dešimtmetį buvo imtasi e, daugybės paslau, pastangų ir ankstyvų mirčių skaičius e, e, prieš keletą metų buvo beveik milijonas piliečių. Taigi tam tikra pažanga pa, pasiekta, bet tų mirčių vis dar yra per daug. Taigi, išvados čia, gal, išvadas galima būtų apibendrinti taip. Keturios pagrindinės stiprybės yra šioje skaidrėje. Pirma, sukūrus keturių tūkstančių stebėjimo stočių tinklą, kurios remiasi bendrais kriterijais, mes sukūrėme e, tam tikrą sėkmę, sėkmingą sistemą. Tuo pat metu mes pripažįstame, kad ši, šis stebėjimo tik, tinklas gali būti toliau tobulinamas, siekiant užtikrinti dar veiksmingesnį, geresnį patikimumą ir duomenų palyginamumą, e, iš, kaip jie yra matuojami kiekvienoje iš 27 valstybių narių. Antra didžioji sėkmė mm, įgyveninant šios teisės aktus yra tai, kad e, buvo numatyti aiškus oro kokybės standartai e, 13 ypač e, žmonių sveikatai e, žalingų teršalų. E, ir dar labiau buvo patvirtinti įrodymai, moksliniai įrodymai ir tyrimai, kad šios medžiagos kenkia žmogaus sveikatai ir kad e, tai netitinka e, PSO išleistų, paskelbtų e, sveikatos gairių. Trečia, nors pripažįstame, kad kalbant apskritai, direktyvų dėka palengvėjo prieinamumas ir tikslų pa, o, prieinamumas prie objektyvų ir palyginimų oro kokybės duomenų, pereimas prie skaitmeninių priemonių reiškia, kad dar yra galimybė toliau tobulinti elektroninių ataskaitų teikimo e, modulius. Tai reiškia, kad mes galėsime dar geriau vizualizuoti ir modeliuoti oro kokybės duomenis. Ir tai pasitarnaus geriau informuojant mūsų piliečius ir politikus valstybėse narėse. Ir ketvirtoji paskutinė išvada susijusi su tuo, kad apskritai oro kokybės direktyv, direktyva e, tik iš dalies pasiekia bendro tikslo, o būtent neigiamo oro kokybės poveikio. Nes šiandien vis dar 20 valstybių narių viršijami ES ribinių verčių rodikliai. Ir viena iš pagrindinių mirčių priežasčių yra ta, kad, kaip jau minėjau anksčiau, kalbėdama apie vandenį, kad tai priklauso nuo konkrečių valstybių narių gebėjimo įgyvendinti e, taisyklės nacionaliniu lygiu ir užtikrinti, kad oro kokybės tikslai būtų pilnai integruoti į transporto, energetikos ir žemės ūkio teisės aktus. Taigi, E, šioje patikro, tinkamumo patikroje buvo prieita išvada, kad ši direktyva iš esmės plačiai tinka e, tieks iš šių tikslų, tačiau reikia dar ją tobulinti. Iš tų septynių pagrindinių išmoktų pa, pamokų pasimokėme, kad reikia stiprinti nuostatas dėl stebėjimo. Taip pat dar yra kur tobulėti ir pagal žalį kursą mes jau paskelbėme pasirižimą peržiūrėti dabartinius oro kokybės standartus kad jie būtų e, e, labiau priderinti prie PSO rekomendacijų. Ir čia noriu paminėti, kad mes e, glaudžiai bendradarbiaujame su PSO kolegomis, kurie kaip tik dabar peržiūrė 2006 rekomendacijas, rengiamos naujos rekomendacijos, tikėsimės jos pasirodys 2021 metais. Taip pat, kaip žinia, komisija paskelbė uh, E, savo ryštą 2021 metais pateikti nulinės taršos veiksmų planą apimanti orą, vandenį ir dirbožėmį. Mes iš tikrųjų e, laukiame, e, kada galėsime išgirsti jūsų nuomonę dėl šios svarbios tinkamumo patikros ir labai tikimės jūsų kūrybingumo. Kažkas anksčiau paminėjo, kad labai svarbu būti kūrybingais ir galvoti plačiai, tam, kad galėtume užtikrinti, jog šiuos teisės aktus panaudotume kaip galima geriau, siekdami nulinės taršos ir biologinės biologinės įvairovės ir klimato tikslų. Dėkoju. So, catch... Dėkosiu. Dėkoju. Dabar mes pradėsime spontaniškus pasisakymus EPP. Dėkoju. Norėčiau paklausti jūsų Jūs kalbėjote apie 4000 stebėjimo stočių ir mes turime dirbti pagal tuos pačius kriterijus, tačiau be abejo turime pagerinti ir orą viršuje. Ir ta, dėl to labai svarbu, kad mes visi laikytumėmės tų pačių kriterijų. Kaip jūs galite pagerinti tai, kokiu turite pasiūlymų komisija? For SND Cesarina. Socialdemokratai Cezaro Arina. Dėkoju, pirmininkė. Pagal e, Europos išorės e, veiksmų tarnybos duomenys daugiau kaip pusė Europos e, piliečių e, susiduria su to, tokiomis medžiagomis, kurių kiekiai viršyje Um, maksimalius leistinius kiekius ir taip pat pavojingiausia um, kietųjų dalelių uh, koncentracija 2,5. Ir uh, didžiausi ES miestai labai užteršti, pavyzdžiui, Madridas Taigi, kaip yra įmanoma, kad labai svarbus e, matai reikalingi, mata, e, reikalingi oro kokybei užtikrinti, e, kad jie yra netaikomi, nenaudojami. Taigi, ką komisija gali padaryti, kokį metodą priimti ir kaip gali sustabdyti tam tikrus sprendimus dėl tokių rimtų priemonių atsižvelgiant į e, situaciją Madrido savivaldybėse. Kaip galime užtikrinti, kad priemonės e, nebūtų atšauktos, jeigu jos buvo patvirtintos, kad būtų apsaugota tokio svarbaus miesto kaip Madridas gyventojų sveikata. Ten yra 15 tūkstančių gyventojų ir ne, kaip komisija gali užtikrinti, kad tokios iniciatyvos būtų tai, taikomos visoje Europoje kad būtų e, teritorijų, kurių nėra, ne, kuriuose nėra išmetalų. Kalbėsiu frakcijos vardu. bet žinokite, kad jūs galite kliautis mūsų frakcija, Renių frakcija, jeigu prašysite peržiūros vadovaudomėsi PSO dokumentu, kad būtų nustatytos ribinės vertės, nes tai bet kokiu atveju yra mūsų Europos jau patvirtintas įrankis, bet to nepakanka. Euh, Reikia papildomų priemonių. Tai pirmasis strategijos elementas žaliajame kurse būtų paprastas - sumažinti ribinės vertes ir padidinti E, aplinkos oro kokybės reikalavimus. Kai patvirtinsime šitas priemonės, tuomet reikia kalbėti ir apie papildomas įrankius, tai yra Euro 7 emisijų mažinimas, taip pat tam tikrų pramonės šakų arba technologijų taršos filtrai ir panašus dalykai. Žinoma, mes vadovaujamės PSO rekomendacijomis, kurių, kaip žinia, šiandieną mes dėje nesilaikome. Nes tai apima energetikos, transporto ir pramonės sektorius. Šiek tiek, šiek tiek žinoma, ir žemės ūkį. Ir galbūt oro kokybės sektorių. Dėl to mes komitete labai įdėmiai e, kalbame apie tas įvairias strategijas - nulinę taršą, žemės ūkį, transporto sektorių. Ir konstatavimas yra paprastas, mes netenkiname tos nulinės taršos reikalavimų. Gerai, o dabar Kreipiamės į žodį. Dabar grįžtu prie, e, užsidedu vėl savo pirmininko e, skrybelę, na ir suteikiu žodį žaliesiam. Dabar dėl jūsų skaidrės. Aš uh, turiu konkretų klausimą dėl kalendoriaus. Uh, man uh, buvo gana nejauku laukti, kol uh, procedūros PPO, PSO būtų pabaig, bus pabaigtos, nes mes labai gerai žinome, kad netgi dabartinė mūsų direktyva e, neatitinka PPO, e, PSO taisyklių. Na, ne visai tai taisyklės, e, jų gairių. Norėčiau sužinoti, kodėlgi ne, pride, nepriderinus mūsų dabartinės direktyvos prie dabartinių e, PSO teisės aktų. Tai yra pirmas klausimas, o dabar dėl antrojo klausimo. Ar jūs atliekate kokius nors tyrimus dėl e, itin smulkių e, kietųjų dalelių? Uh, Mano rinkiminėje apygardoje universiteto medicinos laboratorijoje buvo atliekami tyrimai, e, kad būtų išsiaiškinta ir buvo įsiaiškina, kad tie žmonės, kurie susiduria su daug kietųjų dalelių dideliu kiekiu, susirga ne tik smegenų, ne tik širdies, bet ir smegenų lygomis, dėl to, kad panašu, jog tos dalelės persiskverbia per visus barjerus. Dėkuoju. Ačiū pirmininkė. Prašau, užsidėkite ausinės. Aš tik tai norėjau pajokauti, kad šiandieną mes peržengime tam tikras taisyklės. Tai labai apgailę stauju, kad kolega kalbėjo apie Mm, taisyklių pažeidimą, o tokie terminai iš tiesų turėtų būti mm, naudojami ne politiniam frakcijom įvardinti, o iš tiesų, na, pavyzdžiui, tokie kaip koronos viruso protrukio atveju. Ir tikrai sveikatos apsaugos temos nėra menkesnės vertės nei kad e, mūsų politiniai debatai. Dėl to būkite mėly, e, nesišvaistykite tokio pobūdžio pareiškimais. O dabar grįžtu prie šios dienos diskusijos. Ir apie aplinkos oro kokybės direktyvos reikalavimus. Čia noriu pakalbėti apie um, atliekų deginimo įrenginius. Man atrodo, kad Europos komisija laikosi nuomonės, jog uh, tokie įrengimai yra reikalingi žiediniai ekonomikai. Labai norėtųsi sužinoti, kokia vis dėlto yra galutinė komisijos nuomonė šių įrengimų atžvilgių. Ačiū. E Ačiū, ponė Azekam Guoja e frakcijos vardu, yra paskutinė kalbėtoja. Dėkoju ir dėkoju komisijai už e, pristatymą. Oro tarša yra rimta problema ir e, smulkiųjų kietųjų dalelių e, koncentracija yra pavojinga ir aplinko, aplinkai, ir visuomenės veikatai. Deja, tai, ką mes darome, netitinka mokslinės bendruomenės patarimų. Mes darome per mažai. Aš džiaugiuosi, kad prieš Niderlandus ir Portugaliją buvo e, pradėta pažeidimo procedūra. Tai rodo, kad komisija žiūri rimtai. E, smulkių kietųjų dalelių, e, smulkiosios kietosios dalelės pasklinda labai plačiai kartais ir į kitų šalių teritorijas ir tampa labai sunku yra rasti švarę zoną Europoje, netgi jeigu teritorija nutolusi nuo pramoninių zonų ar oro uostų. Ir e, nie, to negalima palyginti su e, žemės ūkio e, skleidžiama tarša. Visus taršos šaltinius komisija turi spęsti labai rimtai ir tinklą išplėsti. Dėkoju. Dėkoju, pirmininkė dar kartą pasistengsiu sugrupuoti savo atsakymus į tuos tikrai intensyvius iškeltus klausimus. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad iš tiesų viena iš e, išvadų yra tai, kad mes dar turime galimybę gerinti esamą e, stebėsenos tinklą. Ir kaip mes galime tą padaryti? Mes manome, kad yra tam būdų ir mes e, ketiname pristatyti įvairius variantus, juos reikės patvirtinti atlikus poveikio įvertinimą. Mes turime padary, atlikti tam tikras, pateikti tam tikras gairias, kad galėtume apriboti manevro laisvę valstybėms narėms, kuriuos, kurią jie, jos turi pasirinkti pagal e, savo teisės aktus arba sugriežtinti teisės aktus e, ir paaiškinti, kad turėtų būti geresnis supratimas dėl e, stebėsenos vietos ir modalumų. Atsakant į klausimą dėl to, kaip mes galime užtikrinti vienodas sąlygas visoms valstybėms narėms. Šiandienos direktyva uh, reikalauja, kad valstybės narės imtųsi reikiamų veiksmų, siekdamas užtikrinti e, kokybės standarto laikymuose. Aišku, kad vis yra. E, daugiau erdvės pasižiūrėti, ar mes turime griežtesnės e, nuostatas, ar galime geriau suprasti e, savo kokybės planus. Noriu pabrėžti, kad mes esame naujoje eroje ir e, mes taip pat Taip pat dabar įsigaliojus yra nauja direktyva dėl, e, nauja direktyva dėl oro taršos ir taip pat komisija kaip e, sutarčių sergėtoje turi užtikrinti panašius veiksmus ir panašų e, įgyvendinimo lygmenį. Mes turime užtikrinti, kad būtų visur taikomi vienodi standartai. Tad mes stengiamės pritaikyti daug, daug, daugelįpį požiūrį. E, gerbiamas parlamentaras taip pat klausė, kodėl komisija dabar turėtų laukti PSO naujųjų rekomendacijų. Pirmiausia, noriu patikrinti, kad nėra priimta jokio galutinio sprendimo dėl e, tvarkarašio ir mes pradėsime dialogą kartu su jumis, kuris paralelus tam, kuris vyksta su e, vicepirmininku Tivemansu ir kitais, visais atitinkamais kolegijos tarybos nariais. Faktas yra tai, kad tas darbas, kurį dabar vykdo PSO, yra labai svarbus. Pavyzdžiui, PSO šiuo metu e, renka e, įrodymus apie tai, kokią įtaką žmogaus veikatai turi e, ypač smulkios kietosios detalės. dalelės. Mes neturime pakankamai įrodymų kol kas apie tai, kad galėtume nuspręsti, ar mes turėtume tai spręsti Europos lygmenių ar ne. Mes norėtume kiek įmanoma geresnių įrodymų e, kad e, pasiektume sprendimą dėl tokio svarbaus klausimo. Aš e, atsižvelgiau į parlamento e, didžiulį nekantrų norą e, gauti visas komisijos strategijas. Kalbant apie nulinės taršos strategija tai bus esminis dalykas siekiant atlikti aplinkos oro patikrinimą. Mes artimai dirbame su Santė generaliniu direktoratu ir mes turime nulinės taršos strategiją įgyvendinti taip, kad visos pastangos Europoje galėtų sumažinti mūsų ambicijas. Mes matėme, kad turime labai daug sinergijų darbo su klimato neutralumu ir mes e, turime užtikrinti, kad e, visos pusės e, laimėtų. Tikiuosi, kad atsakiau visus klausimus, o jeigu ne, tai atsiprašau, paprašysiu parlamentarų pakartoti tuos klausimus. Ačiū. Sorry, maybe just one compliment. There has been Dar norėčiau papildyti, kad e, buvo paminėti Niderlandai, kur norėčiau patikslinti, kad mes netikėjomėmės veiksmų dėl pažeidimo, bet pranešiu, kad Niderlandai yra viena iš tų šalių, į kurią greitai vyks komisaras Senkevičius, kad e, būtų aiškesnis dialogas, e, įvyktų aiškesnis dialogas, tai yra labai naudingas įrankis, kalbantis su atskiromis ministerijomis valstybėse narėse, siekiant pagreitinti oro kokybės parametrų gyvendinimą. Tikimės, kad tai taip pat padės dar labiau atkreipti visuomenės dėmesį į šį svarbų klausimą. Dėkuoju. Dėkuoju. Žinoma, mes turėsime daugybę progų dirbti kartu ateinančiais mėnesiais, rengiant įvairius dokumentus. Taigi, baigsime šias diskusijas ir pereikime prie kito darbo atvarkės punkto. Ir dabar perduosiu pirmininkavimą jums, ponė Azekamp, paskutiniai sesijai. Um, Dabar tęsime ir pereisime prie kito darbo tvarkės klausimo. Keitimasis nuomonėmis su komisijos atstovu dėl rizikos maisto saugai susijusios su arklienos importu. Ir pirmiausia, žodį suteiksiu komisijos atstovui ponui Hudsonui. Uh, much, Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū, kad suteikėte man progą uh, atvykti į komitetą ir paaiškinti situaciją. Aš per ilgai nekalbėsiu pradžioje, nes esu tikras, paskui bus nemažai klausimų. Tačiau norėčiau nuo pat pradžios pabrėžti keletą pagrindinių parametrų. Pirma, pagrindinis Europos rinkos principas yra tai, kad visas rinka tiekiamas maistas, ar tai būtų Europos gamybos ar importuotas maisto, e, maisto produktai, turi būti e, saugus ir tinkami e, žmonių vartojimui. Tai yra esminis principas, ar kalbame apie jautieną, keulieną, kiaušinius ar arklieną. Kai dėl arklienos, tai yra ypatinga prekė, Europa yra pagrindinė arklienos rinka pasaulyje. Tai yra viena iš nedaugelio vietų pasaulyje, kur arkliai laikomi e, maistui vartotinais gyvuliais. Tačiau, pirmininkė, kyla klausimas. Mes importuojame iš trečiųjų šalių arklieną, kur, e, kurios laikosi visos eilės sąlygų. Pirma, ta trečioji šalis turi būti autorizuota Mes e, tikriname, kad ten tinkamai veikia e, veterinarijos tarnyba ir yra kitos atitinkamos struktūros. Kitas aspektas turi būti patvirtintas e, likučių stebėjimo planas, atitinkantis visus mūsų nustatytus reikalavimus. Ir trečia, reikia, kad būtų patvirtintų įmonių planas, sąrašas. Visa tai yra labai svarbu, nes šie reikalavimai vienas kitą papildo. Jei yra tik vienas iš kelių reikalavimų, tuomet negalima prekiauti ir tiekti mėsos į ES. Ir kiekviena siunta turi turėti sveikatos sertifikatą ir turi būti jai atliekami tink, atitinkamos patikros prie ES sienų. Kaip ir visos priekybos su trečiosiomis šalimis visais atvejais inspektoriai e, reguliariai e, tikrina ir lankosi tose šalise, siekdami užtikrinti, kad tose šalise paisoma mūsų nustatytų reikalavimų. Ir kur kyla problemų, ten stebimos tos šalis dar atidžiau. Turbūt žinote, kad praeitie buvo imtasi griežtų veiksmų, pavyzdžiui, Brazilijos atžvilgių kur buvo aptikta rimtų netitikimų. Taigi, e, dėl to šiuo metu yra tik penkios šalis pasaulyje, kurioms yra leidžiama eksportuoti arklieną į ES. Tai yra Argentina, Australija, Kanada, Šveicarija ir Urugvajus. Ir taip pat noriu pabrėžti, kad didžioji dalis priekybos e, yra iš <clears throat> Argentinos, toliau eina Urugvajus. Taigi, pirmininkė, manau, kad tai yra toks, toks bendras vaizdas, kad susidarytumėte savo nuomonę apie situaciją, o dabar lauksiu klausimų iš jūsų. Dėkoju. Dėkoju, ponė Hudson, už jūsų pastabas. na, šiek tiek nejauku, tačiau kadangi aš esu šio prašymo autorė, pradėsiu nuo, nuo savęs ir pati paaiškinsiu ir pristatysiu šią temą. Ir tai aš darysiu vokiškai. Olandiškai. E, importas iš Argentinos ir Urugvajaus arklienos vyksta jau mm, daugybę metų. Nuo 2012-ųjų tarptautinės organizacijos perspėja, kad kyla didelių problemų mm, dėl gyvūnų gerovės ir sveikatos. Buvo nurodyta, kad e, yra stebima situacija, 2019 metais buvo stebima situacija Pietų Amerikoje ir buvo parengta išsame ataskaita, kurioje buvo nurodyta, kad arkliai dienomis ir savaitėmis buvo palikti, apleisti e, arklidėse be, be jokios apsaugos, be maisto, be gėrimo. Tie arkliai, tais arkliais nesirūpinama ir jie tiesiog palikti mirti. Ir taip pat jiems taikomas elektrošokas prieš skerdimą ir jo, nesilaikoma jokių ES gyvūnų gerovės standartų. Taip pat e, jie žymimi naujomis e, e, etiketėmis ir taip pat į maisto grandinę patenka arkliai, kurie buvo gavę medikamentų, taip pat Santė generalinis direktoratas ir kiti mm, ataskaitoje pareiškia, kad audito metu e, e, buvo specialiai trukdoma ekspertams atlikti auditą, nes staiga išdingo visi gyvuliai iš, iš tų tvartų. Ir pacituosiu dabar ataskaitą. Per keturias, savaitės, per keturias dienas lankėsi auditoriai e, tose laikymo vietose ir tos vietos netitiko reikalavimų. Tačiau kai kurios e, pašiūrės turėjo stogus. Oficiali kontrolė mm, neužtikrina, kad ES ir nacionaliniai gyvūnų gerovės reikalavimai būtų įgyvendinti. Nors tuose e, centruose nebuvo tuo metu gyvulių ir jie neveikė, tačiau įrašuose ir žurnaluose buvo mm, akivaizdu, akivaizdžiai matėsi, kad gyvūnų gerovės sveikatos reikalavimų nesilaikoma. Kompetitingos institucijos negalėjo patikinti, kad ES rinkos reikalavimų laikomasi. Be to, e, nevyksta kontrolė ūkiuose taip pat e, kaip naudojami medicininiai e, produktai arkliams, taip pat e, netinkamai yra ženklinami produktai ir visa tai netitinka karencijos laiko tarp reikalavimų. Ir gyvūnų sveikatos organizacijos ir sveikatos generalinio direktorato audito komandos e, nustatė, kad taip pat ar, su arkliais buvo netinkamai elgiamasi Argentinoje ir Urugvajoje ir ES taisyklių nebuvo laikomasi. Tai kaip įmanoma, kad po dviejų metų arkliena vis dar at, e, siunčiama į ES iš Argentinos ir Urugvajaus? ši informacija buvo paviešinta ir to turėjo pakakti, kad būtų uždrausta importuoti mėsą iš tų šalių. Ar komisija dabar paneigs visus šios faktus? Komisija patvirtino, kad Mercosur sutartis reiškia, jog netaikoma tarifų tokiai arklienai ateityje nebus taikoma. Taigi e, bus dar mažiau patikrų dėl tos mėsos saugumo. Kaip komisija gali pagrysti tai, kad sumažino šios mėsos e, kontrolę, nors pilna ženklų, kad tai nėra saugu? Ar būtų galima daryti, ar, ar iš tikrųjų protinga su šiomis šalimis e, sudaryti laisvos priekybos sutartis? Nemanau. Our next speaker, Ms. Match. Ačiū pirmininkė. Komisija Urugvaja padarė išvadą, kad gyvūnų gerovė ir sveikat maisto saugos taisyklės jie žvelgiama pro pirštus. Ir tai tikrai neužtikrina, kad ties reikalavimai yra, e, kad jų yra laikomasi. Toliau atsekamumas ir e, produktų padirbinėjimas vėl yra labai keistas ir neužtikrinantis. Tai, tai ne tik Urugvajui, bet ir Argentinai yra taikoma. Dėl to mes negalime e, priimti importo tokių produktų, kurie mm, išgauti nesilaikant e, gyvūnų gerovės reikalavimų. Tikrai tokių e, neapdairumo arba tiesioginio E, aplaidumo atvejų skerdyklose yra ne vienas. Pavyzdžiui, 24 valandos yra minimumas e, gyvūnams e, būti ne maitinamiems ir negirdomams prieš skerdimą. Tuo tarpu Urugvajoje ar Argentinoje Tas laikotarpis trunka 36 valandas. Ačiū, daugiau norinčių kalbėti nėra, vėl žodį suteiksime komisijai. Prašome atsakyti. Dėkoju pirmininkė, ačiū už jūsų ir narių klausimus. Turiu pripažinti, kad man džiugu žinoti, kad jūs įdėmiai perskaitote mūsų pranešimus. Tai yra labai svarbu, nes mes labai ilgai užtrunkame, kol parengėme tokias ataskaitas komisijoje. Ir tą darome tik tai tam, kad jūs būtumėte informuoti. Dabar dėl tų minėtų skirtingų situacijų. Jūs kalbėjote apie Urugvajų ir Argentiną. Pirmiausia, bendri pastebėjimai. komitete, man atrodo, per pastarosius metus apie tai buvo kalbėta ne kartą. Kalbu apie gyvūnų gerovę. Mes galime iš prekybos partnerių e, reikalauti laikytis bent jau e, skerdimo proceso reikalavimų. Mes neturime teisės primesti Europos reikalavimų ir taisyklių ar standartų, kurie būtų platesni. Mes gerbėme mūsų prekybos partnerius ir įvairių organizacijų reikalavimus, jų taisyklės. Ir pavyzdžiui, ataskaitoje apie Urugvajų ir Argentiną buvo identifikuoti aplaidumai ir mes situaciją pažadėjome stebėti. Konkrečiai dėl Argentinos galiu jau iš karto pasakyti, kad bendras Argentinos kompetitingų institucijų atsakymas vertinamas teigiamai. Bent jau ant popieriaus viskas atrodo neblogai. Bet mūsų komandos nariai pastaruoju metu galbūt jau, jau ir yra nusileidę arba leidžiasi Argentina ir jie su tikslu į šalį vyksta, kad atliktų atitinkamą auditą. Bus aiškinamasi, ar to audito pakaks, ar reikės dar vieno. Bet, kaip sakiau, iš pateiktos informacijos bent jau atrodo, kad dalykai yra sprendžiami. Urugvajaus atveju situacija kitokia. Mes dar tik tai bandome situaciją išsiaiškinti ir paskiau jau tikimės, kad pavyks vietoje atlikti auditą. Koks Merkosur vaidmuo? Prieš kalėdas kitą viename komitete parlamente aš kalbėjau apie SPS nuostatas ir kad jos Merkosur susitarimai reikalavimų nekeičia, nes vis viena teks laikytis ES maisto standartų, norint importuoti į ES. Tai patikrinimai tęsis, o taip pat bus nuostata reikalaujanti bendradarbiauti gyvūnų gerovės srityje. Nes komisija tikrai girdi jūsų nuogastavimus ir mes e, su šalimis partnerėmis nuolat kalbamės siekdami, kad e, gyvūnų gerovės klausimams būtų skiriamas tinkamas dėmesys. Bet kokiu atveju mes, Europa, esame lyderiai ir šios srities standartus bandome mm, pritaikyti arba eksportuoti ir į pasaulį. Bet dėl SPS nuostatų dar ankstoko. Taigi komisija girdi jūs, tikrai mes stebime situaciją ir jeigu jūs tik tai norėsite, tai tikrai mes galėsime parengti šviežiausios informacijos. Tai tikiuosi, kad man pavyko atsakyti jūsų užduotus klausimus. Dėkui, dėkui už jūsų atsakymus. Tikrai mes dar kreipsimės į jūs ir e, lauksime informacijos apie auditą. Nes kol kas bent jau mes išvadų negalime susidaryti. Kągi, posėdį šiandieną ir baigsime, o rytoj posėdį pradėsime 11 val. ir susitiksime su komisijos nare Kiriekidės.